So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich. Mėly kolegos, sveiki į mūsų, susirinkę į mūsų komiteto posėdį. Pirmadienį po pietų prasideda naujoji darbo savaitė. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasisveikinti su visais Visų pirma, turėtumėm patvirtinti mūsų posėdžio darbo tvarkę. Kaip jūs matėte, rytoj ryte nėra plenarinės sesijos, taigi gali vykti mūsų komiteto posėdis. Ir dėl to šios dienos posėdžio darbo tvarkė tikrai nėra įtempta, kai kurie klausimai buvo perkelti į rydienos rytą. rytą. Niekas darbo tvarkiai neprieštarauja, taigi darbo, darbo tvarkės projektui pritarta. Dabar pirmininko pranešimai. galėčiau Jums pasakyti, kad sausio 19 dieną nuolatinio atstovų komitetas Koreperas nusprendė, kaip iki šių metų sausio 31 dienos valstybės narės turėtų pranešti jungtiniams tautoms, kaip jos mažins CO2 emisijas. Buvo nuspręsta pranešti tokį tikslą 20-30 procentų CO2 emisijų mažinimas. Ir dvi pastabos prie 20 procentų tikslo. Uh, pastebėta, kad ne visos ES valstybės narės yra prisijungusios prie pirmo, pirmo priedo. Na, o kalbant apie 30 procentų tikslą, tai čia yra patikta pastaba, kad dėl šio tikslo siekiama susitarti ir su kitais tarptautiniais partneriais, siekiant kovoti su klimato kaita. Taip pat buvo pasakyta, kad sausio 31 diena nėra galutinė data, tai yra laikina data. Dar Kopenhagoje aš stebėjusi, kad buvo pasirinkta tokia data, kuri labai nedaug nutolusi nuo kalėdų, sausio 31 diena. Na, bet kadangi niekas neprieštaravo, tai dariau prielaidą, kad ta data kad dėl tos datos susitarta, dabar panašu, kad dėl tos datos nesusitarta, nes paaiškėjo, kad kai kurios valstybės vėliau, vėliau praneš um, sekretariatui apie savo tikslus. Taip pat norėčiau Jūs informuoti apie tai, kas įvyko praėjusią savaitę. IPCC buvo kalbėta apie Himalajų ledynų tirpimą. Reikėtų užkirsti kelią šių ledynų tirpimui. Buvo pateikta ataskaita šio klausimu. bet negalima remtis vien tik šią ataskaitą pasauliniai mokslininkai, viso pasaulio mokslininkai negali remtis tik tą vienintelę ataskaitą. IPCC atsiprašė dėl neteisingos informacijos pateiktos ataskaitoje, paaiškino, dėl ko taip atsitiko, bet vis dėlto reikėtų išreikšti ir kritiką. Be abejo, mes pripažįstame, kad vyksta klimato kaita, kad ją įtakoja žmogus, uh, Tačiau mes negalime pritarti tokios ataskaitos apie ledynų tirpimo turiniui. Ta ataskaita tiesiog neteisinga. Vienas Rusijos mokslininkas paminėjo datą 2053, ataskaitos taiga tie metai virto 2035-aisiais. Tai yra tikrai nepateisinama. Sausio 19 dieną nulatinio atstovų komitetas, pirmininkas pats taiso, kad vis dėlto komisija pateikė pranešimą apie biologinę įvairovę, bio įvairovę ir ES tikslus šioje srityje po 2010 metų šį klausimą tikrai svarstysime šiais metais. Yra parengtas dokumentas, komisijos dokumentas ir atėjus laikui mūsų komitetas svarstys tą dokumentą. Nagojoje, Japonijoje spalio 10 dieną įvyks konferencijos šiuo klausimu ir mes ten siūsime savo delegaciją. Taigi tiek mano pranešimų. Dabar galime patvirtinti posėdžių protokolus lapkričio 23, taip pat lapkričio 30, gruodžio 2 protokolai. Jeigu niekas nepareikš pastabų iki šio posėdžio pabaigos, tai laikysiu, kad tiems protokolams pritarta. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimą. naujas postumis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją. Turime tarp mūsų pranešėją Kartika Tamara Leotard. Aš sėdžiu čia kairėje, sako pranešėja. Kągi žodis jums, prašom. Ja, ik, uh, ik heb een rapport. Het was heel kort, want het mocht uh, eh, 1500 karakters zijn. Ši ataskaita yra tikrai, šis pranešimas yra neilgas, iš viso jis sudaro tik 150 eilučių. Aš pasistengiau sutalpinti kiek įmanoma daugiau informacijos iš šias eilutes. Uh, mes turime akvakultūros klausimą vertinti kritiškai. Na ir šio, šioje nuomonėje aš darau išvaidą, kad akvakultūra turi būti plėtojama nuosekliai. Neturi nukentėti pagrindiniai žmogaus poreikiai. Kaip žinia, Indijoje yra labai daug sričių, kur žmonės tiesiog išvaromi iš savo gyvenamų vietovių, tos e, vietovės yra užtvindamas. Na ir be abejo, tai žmonėms sukelia didžiulių problemų, tai turi įtakos ir biologiniai įvairoviai. Taip pat, kalbant apie akvakultūrą, reikėtų nepamiršti ir gyvūnų apsaugos klausimų, nes žuvis taip pat gali jausti skausmą. Taigi aš apie tai taip pat kalbu šioje nuomonėje. Taip pat reikėtų nepamiršti ir socioekonominių pasiekmių, taip pat gyvūnų apsaugos klausimų. Reikėtų nepamiršti, kad atsiranda tam tikra bioindustrija, biopramonė. Mes turėtumėm pasimokyti iš tų klaidų, kurios buvo padarytos praeitįje. Ir nereikėtų kartoti tų pačių klaidų. Šiame dokumente kalba apie tai, kad reikėtų tinkamo teisinio pagrindo akvakultūrai. Į akvakultūros politiką turėtų būti įtraukta ir gyvūnų apsauga. Taip pat reikėtų aiškių taisyklių e, gyvūnų skirdimui arba žudimui, transportavimui. Reikėtų nepamiršti ir socialinių aspektų, ekonominių bei finansinių aspektų. Mm. Taip pat šiame dokumente aš rašiau ir apie tai, kad akvakultūroje turėtų būti naudojami ir nauji metodai, taigi reikėtų taikyti ir naujoviškų maisto produktų reglamentą. Jeigu kolegos turėtų papildomų idėjų, tai tikrai teikite pakeitimų. Kadangi šio pranešimo apimtis labai ribota, tai ko gero aš ir negalėjau paminėti visų aspektų. Labai ačiū, sako pirmininkas. Šiais laikais visame pasaulyje, o taip pat ir Europoje vis daugiau gyvūnų yra auginami dirbtiniu būdu. Matau, kad ponas Zebert nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį trumpą, bet labai įdomų pranešimą. Manau, kad šiame pranešime kalbama vien tik apie neigiamus aspektus. Vis dėlto šis rytis yra labai svarbi ir aš manau, kad reikėtų traukti ir pozityvių aspektų. Uh, nereikėtų sudaryti tokio įspūdžio, kad akvakultūra yra vien tik neigiamas dalykas. Taigi aš prašyčiau pranešėjus įtraukti ir teigiamų pastabų. Mūsų frakcija yra labai svarbu, kad dirbtiniu būdu užaugintos žuvis būtų uh, nekenksmingos vartotojui. Pritariu pranešėjai, kad gyvūno apsauga yra labai svarbus dalykas. Vis dėlto reikėtų nepamiršti ir vartotojų teisų. Čia norėčiau paminėti ir produkcijos, tarkim, pagamintos žuvies atsekamumą. Kaip jautienos sektorija, taip ir čia reikėtų papildomų priemonių užtikrinančių produktų atsekamumą. Ta pati galiu pasakyti ne vien tik Europoje pagamintus produktus, bet ir apie importuotus produktus. Ekologinis ženklinimas. Tai yra teigiamas dalykas. Manau, kad taip pat reikėtų atsižvelgti į aplinkos apsaugos aspektus, ne vien tik į gyvūnų apsaugos aspektus. Dėkuoju. Danke, Richard Seber. Dann haben... Ähm, Ačiū. Toliau Struan Stevenson, prašom. President. Uh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, paprašyčiau nepriimti mano sėdėjimo vietos e, čia salėje kaip ženklo, kad aš pakeičiau savo politinius na, susisaistimus. Dėkoju pranešėjai už svarbų pranešimą. Žuvinkistės komitete įvyks e, klausimai šią temą ir manau, kad preambulė šiam, preambulėje pranešėja iš tiesų nurodo, kokį potencialą akvakultūra turi, tačiau pastaraisiais metais dėja mes leidome savo konkurentams už ES ribų išsiveršti į priekį. Prieš dešimt metų mes buvome didžiausi akvakultūros gamintojai pasaulyje. Na ir didėjant paklausai sveikiems žuvies produktams, potencialas išlaikyti tokią vadovaujančią poziciją ir pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias turime Europoje. Nes turime idealią aplinką, pakrantės, pirmaujantį mokslą Europoje Nepaisant to, leidome tokiams šalims kaip e, Čilė, Vietnamas, Peru mus aplenkti ir užtvindyti mūsų rinkas produktais, kurie paprastai, pa, gana dažnai gaminami e, pagal žemesnius standartus, negu mes reikalavome iš savo gamintojų. Žuvies augintojai Europoje sako, kad priežastis yra ta, jog kad prieš parduodant vieną žuvą, žuvį reikia laikytis, tam, kad parduotum nors vieną žuvį, reikia laikytis 400 įvairiausių reglamentų iš įvairių sričių komisijos direktoratų mm, nurodymus, be to vyriausybių, vietinės valdžios, planavimo ir kontrolės mechanizmų, tai jiems gyventi iš tikrųjų tampa labai sudėtinga. Nepaisant to, per pastarąjį dešimtmetį šiaip šaka išaugo nuo šakos, kurie anksčiau atrodė nešvari, nehigieniška, e, kelia grėsmę ekosistemoms. Ir ji tapo saugia, higieniška pirmosios klasės pramonės šaka, kuris, kuri sukuria dešimtis tūkstančių darbo vietų Europoje periferiniuose regionuose. O tuo tarpu E, žvejybos sektorius mažėja. Taigi šiam sektorium turėtume e, duoti visas, visa, visas galimybės ir uždegti žalėją šviesą, vykdyti savo veiklą. Aš nerimauju, nerimavau praėjusiais metais pamatęs, kad importavome 65 tūkstančius tonų pangasijaus iš Vietnamo. Tai yra žuvis, kuri auginama masiškai, daugiausia Mekongo deltoje, vienoje nešvariausių upių pasaulyje. Ir daug tos žuvies ne tik užauginama, bet ir perdirbama, perdirbama tome vandenyje, kuris įmamas e, e, iš upės, kuris yra užterštas arsenikų, dioksinais ir kitais taršalais. Skaičiau vieną ataskaitą, kur buvo parašyta, kad šioms žuvims leidžiami ypatingi hormonai iš Kinijos, kurie padaryti iš e, nešių moterų sudžiovinto šlapimo, kad būtų galima padidinti tų žuvų augimo greitį. Na, mes importuojame 65 tūkstančius tonų tokios e, nešvarios atgrasinančios žuvies į Europą ir ji parduodama viso Europos Sąjungoje ir vadinama įvairiais vietnamietiškais pavadinimais, paprastai už kokius 2,5 euro už kilogramą ir tai e, sukelia grėsmę Europoje pagamintos žuvies, užaugintos žuvies konkurencingumui ar e, žuvies pagautos jūroje Ir man atrodo, kad komisija nepakankamai uh, tikrina tas perdirbimo įmonės Vietname ir leidžia importuoti tokią žuvį. O iš Filipinų yra importuojamas visiškai sveikas ir švarus pangasijus, bet tikrai ne iš Vietnamo. Pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti, kad šis komitetas tikrai pastarnautų Europos akvakultūrai, jeigu atkreiptume dėmesį į tokio importo reguliavimą. Ir kad sumažinantume tą reguliavimo spaudimą mūsų pačių žuvies augintojams, kurie laikosi aukštų standartų ir nori auginti geriausios kokybės produktus. Taigi aš kreipiuosi į kolegas komitete, kad mes laikytumėmės griežtai visų standartų importuojamai produkcijai. Ir taip pat reikėtų sumažinti tą reguliavimo naštą mūsų pačių žuvų augintojams, tų, tiems, kurie laikosi mūsų taisyklių. Ačiū. Ačiū. Aš e, tai pirmenybę teikiu šviežiai žuviai iš Škotijos. Toliau Kritonas. Ačiū, pane pirmininkė, akvakultūra yra labai svarbus sektorius, labai svarbi veikla ir mes turėtume padėti savo reguliavimo. Standartai turi būti nustatomi ir gamybai, ir importui. Man atrodo, kad savos inicijuos pranešime, e, kuris yra rengiamas, e, darbas atliekamas tinkama kryptimi. Yra keletas problemų, kurias norėčiau pabrėžti. Visų pirmiausia, tai yra saugios žuvies vartotojams, antibiotikų ir žuvų e, pašaro e, klausimai, kurie nepakankamai atskleidžiami komunikate. Komisijos komunikate kalbama apie administracinę naštą. Tai yra tikra problema, kurią reikia spręsti, siekiant užtikrinti, kad ši veikla iš tikrųjų galėtų plėtotis. Komisijos komunikate diferencijuotas, teikiamas diferencijuotas požiūris visai akvakultūrai. Ir yra skirtumas tarp stambių bendrovių ir mažų šeimos įmonių. Taip pat kalbam apie mokslinius tyrimus, naujas technologijas, kurie atrodo nėra, neteikia naudos e, mažoms įmonėms, o daugiau tik tai didelėms. Komisijos komunikate kalbam apie gairių, e, gairių dokumentus e, dėl akvakultūros Natura 2000 regionuose. Na ir Mūsų nuomonė, nuomonė reikėtų pabrėžti, kad tai neturėtų būti konservavimo ir bioįvairovės sąskaita daroma. Ačiū toliau, Kris Deivis. Ačiū, pirmininkė. 70 procentų žuvies, kurią suvalgome, yra pagauta už ES ribų. Tai yra didžiulis skaičius ir parodo skirtumą tarp paklausos ir pasiūlos Europoje. Ir tai reiškia, kad turime plėtoti akvakultūrą. Aš sveikinu Struono Stevensono pasisakymą, nes jis gali detaliai mums papasakoti apie akvakultūrą Škotijoje ir suteikti tam tikrą perspektyvą visai diskusijai. Aš puikiai suprantu, kad tos baisios istorijos, tai yra problemos susijusios su lygomis, kuriamis sarga žuvis e, arba e, priemonėms leidžiančios to išvengti, pavyzdžiui, e, antibiotikai, taip pat žuvų išmatos, kurios gali užteršti vandenį. Tai yra taip pat ir tai, kad tos auginamos žuvis gali pabėgti ir po to suskryžminti su gamtoje gyvenančiomis žuvimis. Na, visos šios priemonės pabrėžiamos žiniasklaidoje, kurią aš skaitau. Ir mums reikia, kaip sakė Struojanas, reikia e, saugios, sveikos akvakultūros. Žinoma, kad taip, bet e, kai skaitau laikraščius, tai ten perskaitau apie tas baises istorijas. Ir reikėtų susilaukti kažkokio tai palyginamojo tyrimo, kaip mums sekasi spręsti tas problemas, kur esame ir kur norime nueiti ir kaip mes galime e, savo šalis palyginti su kitomis šalimis. Komisijos e, komunikate kalbam apie kai kurias problemas, kurias iškėlė Struonas Stevensonas, pavyzdžiui, pasirežimą užtikrinti, kad trečiosios šalis laikytųsi reikalavimų, kurie būtų ekvalentiški kaip ES teisės aktuose. Ir tai būtų, turėtų būti taikoma ir žuvų auginimui, ir žuvies parduodamos pasango e, kokybei, nors mes ir e, gauname žuvų, kurios yra užtartosios sunkiaisiais metalais. Ir ekstremumas yra tas, kad e, pagaminti vieną kilogramą tuno reikia e, sunaudoti 20 kilogramų e, pašaro. Anksčiau aš esu girdėjęs, kad tas santykis yra 4 prie 1. Kiti sako, kad tai santykis yra 1 prie 1. Taigi norėčiau sužinoti kokiu nors objektyvių duomenų iš komisijos, kad būtų aišku, kokia yra situacija, kaip ją pagerinti. Mes norime sumažinti išmetamų žuvų kiekį pagal e, bendrosios žunkysės politikos reformą arba iš vis tuos išmetamą žuvį panaikinti. Kad, tačiau e, yra riba, kuomet kyla pavojus bioįvairovę. Ne tik užteršiant e, vandenį, auginam, kuriame auginamos žuvis, bet, bet taip pat ir gaudant, e, žvėjant tiek žuvų, kad patenkintume supermarketų ir vartotojų poreikį. Taigi, Aš pritariu šiam e, pranešimui ir malonu, kad vyksta diskusija šiais klausimais. Reikėtų, kad ši diskusija būtų ko objektyvesnė ir kad mes pasiektume tų tikslų, kur, apie kuriuos kalbėjo Struenas. Tai yra, kad akvakultūra būtų e, sveika, saugi ir draugiška aplinkai. Ačiū. Toliau Nikas Grifinas. Ačiū pirmininkė iš ties kalbame apie labai konkrečius klausimus susijusius su šia augančia pramonės rytimi. Turiu keletą pastebėjimų dėl A punkto, kuriame išvardintas problemas, keliančio, ar problemas sukelti galinčių medžiagų sąrašas. Anglės dioksinas, jis yra trašose, kurios reikalingos augalams. Taip pat minimi E, kiti, kit, gaminamos kitos cheminės medžiagos, estrogenas bei PCB tipo medžiagos. Tai nėra e, akvakultūros šalutiniai e, gaminiai, bet jų galime gauti vartodami žuvis. Ir atrodo, kad e, tos medžiagos gali paveikti ir žuvis, e, kurios yra hermafroditai, ir taip pat gali turėti poveikį žmonių sveikatai. Ateityje visuomenė gali imti labai e, kreivai žiūrėti šią labai svarbę pramonės sritį, nepasitikėti e, tais gaminiais. Ja, dank u wel. Eh. Esther de Lange. Dat uh, Paul McCartney ons eerst is komen vertellen dat we meat free. Ačiū pirmininkė. Paul McCartney sakė, kad jeigu mes negalime valgyti žuvies, turėtumėm pagalvoti apie kažkokią kitą alternatyvą. Daugelis žmonių mano, kad akvakultūra kaip patokia nėra blogai. Uh, šiame pranešime kalbama tik apie neigiamus aspektus. Aš suprantu, kai reikia panaudoti nedaugiau 1500 spaudo ženklų, tai sunku labai daug ką parašyti. Aš manau, kad akvakultūra kaip tokia nėra blogai. Tiesiog reikėtų stengtis pažaboti neigiamą jos poveikį. Buvo Pranešėja paprašė pateikti pakeitimų arba pasiūlymą. Aš ir pati turiu porą pasiūlymų. Mano vienas pasiūlymas susijęs su tuo, ką pasakė ponas Stevenson. Aš neseniai pasiteiravau komisijos, ar jį pasiruošusi atlikti tyrimą tų žuvų, kurios patenka iš Azijos, pavyzdžiui, iš Vietnamo, Pengasiaus filė. Uh, buvo sakyta, kad tose vandenyse, kur tokios žuvis yra auginamos, aptinkama sunkiųjų metalų. Be abejo, tai turi neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Aš manau, kad komisija turėtų atlikti tyrimą. Taigi toks būtų mano pasiūlymas. Na, o antras pasiūlymas yra štai koks. Tos problemos, kurios atsiranda? Atsiranda dažnai dėl skirtingų teisės aktų. Pavyzdžiui, kai kurie gamintojai nori žuvų fermas tiesiog perkelti į Čilę, kur yra netokie griežti žuvų auginimo standartai. Bet e, tokiu atveju komisija turėtų uždrausti įvežti tokius produktus, nes jie netitinka europinių standartų, taigi jie negalėtų patekti į Europos rinką. Uh, Mes turėtumėm aiškiai vardinti, kad e, problema egzistuoja ir komisija turėtų imtis veiksmų. Jeigu mes nieko nedarysime, tai problemos ir neišspręsime. Taigi mano būtų du tokie konkretūs pasiūlymai ir siūlau juos sutraukti pranešimą. Pane Rosbach, prašom. Er øh, Daug svarbių klausimų jau buvo iškelta. Aš taip pat noriu padėkoti Struanui už jo pasisakymą ir Nikui. Manau, kad jie visi iškėlė, jie visi iškėlė aktualius klausimus. Ar yra informacijos apie tai, kiek erdvės, kiek vietos kiekvienos rūšės žuviai reikia egzistuoti, gyventi? E, tyrimų metu paaiškėjo, kad žuvis kenčia dėl streso ir kad kuomet jos patiria stresą, jos gamina streso hormonus, kurie gali būti panaudojami e, vaistų gamybai. Ir mes suvalgome tas medžiagas, valgydami žuvį. Ar yra parengta kažkokių studijų apie tai, kiek vietos žuviem žuvims reikia gyvenimui, egzistavimui, kad jos nepatirtų streso. Thank you, Mr. President. Uh, a, a few remarks. Uh, first... Panas Kilakakis, ačiū, ponė pirmininkė. Noriu išsakyti keletą minčių. Visų pirma, šis pranešimas sudaro įspūdį, kad akvakultūra yra geras dalykas ir mes neturėtumėm jo vertinti įtariai. Man atrodo, kad čia pamirštamas vienas svarbus principas. Akvakultūra mums leidžia išsaugoti tas mūsų aplinkos dalis, e, tas teritorijas, kuriuose mes pernelyg daug išvėjojame žuvies, ne tik Europoje, ir visam, bet ir visame pasaulyje. Mes žinome, kad e, žuvų išteklių išnaudojimo pavojus yra labai konkretus ir didelis. Ir todėl šiame pranešime mes turėtume ne tik konstatuoti, kad tai yra dar viena pramonės sritis, E, taip pat turime akcentuoti, kad jos poveikis, jos vaidmuo yra labai svarbus ir pozityvus, užtikrinant mūsų aplinkos išsaugojimą. Nu, taip pat noriu pasakyti keletą žodžių apie nesąžiningą konkurenciją, kalbant apie aplinkos sauginius siekius ir visuomenės sveikatą. Mes turėtumėme reikalauti, kad komisija akcentuotų šias rytis. Ačiū. Merci, monsieur. Corinne Depage. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie akvakultūrą, susidurėme su pažįstama situacija. Uh, Mes kalbame apie tvaraus vystimosi klausimus. Mums reikia bendro požiūrio, visuotinio požiūrio. Kalbant apie akvakultūrą, reikėtų nepamiršti, kad daugybė žuvų rūšių nyksta. Ir būtent todėl atsirado šis, ši pramonės septis ir todėl yra plėtojama. Kaip žinome, žuvis e, auginamos ūkiuose yra maitinamos smulkiomis žuvimis. Taigi, kaip užtikrinti be, ben, bendresnį visuotinį požiūrį į šią sritį? Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kokius klausimus įkelia savo pranešime. Tačiau reikėtų kelti vieną esminį klausimą. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie, apie aplinką, aplinkosaugą ir, ap, ir apie tai, kad reikia išteklių užtikrinti aplinkos išsaugojimą, mes turime vengti papildomų kliūčių. Taigi, kaip užtikrinti, kad akvakultūra būtų tvari, atsižvelgianti dabartinę padėtį, kalbu apie žvejybinius išteklius ir kaip išvengti, kad ta problema nebūtų iškelta į Čilę ar kokią kitą pasaulio šalį. Aš nesitikiu, kad iš šį klausimą bus iškart atsakyta, bet noriu, kad pamastytumėme apie metodologiją. Juk čia mes susidurėme su klausimu, kuris iškils kiekvieną kartą, kai svarstysime panaši, panašius klausimus. Tai yra, mes kalbame apie išteklių mažėjimą, išteklių, kuriais žmonėje disponuoja mažėjimą. Taigi, kaip įvertinti mūsų pasirinkimo teisingumą, ar, ar koreguoti savo elgesį, kad priimant sprendimus mes neatsidurtumėme prastesnėje padėtyje ateityje, nesame dabar. Kągi, visiškai neseniai dalyvavau konferencijos surinktoje mano mieste, ten buvo kalbama apie akvakultūrą ir sužinojau, kad daugelis žvauginimo fermų buvo uždarytos dėl įvairių lygų protrukio, dėl infekcijų. Iš tikrųjų, žuvų auginimas yra labai atsakingas darbas. Daugelis tiesiog bandė užsidirbti greitai pinigų, neturėdami pakankamai žinių ir dėl to žuvo milijonai žuvų. Žuvų auginimas yra tam tikras mokslas, reikia turėti žinių. Uh, daugelis bando auginti įvairias žuvis tvenkiniuose, bet jie neturi pakankamai žinių ir dėl to tiesiog nepavyksta. Buvo siūlyta pateikti pa, e, klausimą komisijai dėl kokybės standartų ES, taip pat dėl importo kontrolės. Aš juos du klausimus pateiksiu komisijai, galbūt ponas Weisgerber galėtų mums suteikti daugiau informacijos. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti e, susijusią informaciją. Komisija pasarosius du, mentu, du metus rengia diskusijas, e, e, konsultacijas su suinteresuotų grupių atstovais šioje srityje. Ir kalbant apie, kal, jeigu kalbame apie akvakultūrą, tai turime nepamiršti, kad tai yra pramonės sritis, kuri labai sparčiai auga visame pasaulyje, kad būtų patenkintas augantis akvakultūros produktų poreikis. Taigi, uh, Kalbėdami apie akvakultūrą turime omenyje visus gyvus organizmus, kurie gyvena vandenyje. Augalus, žuvis, taip pat ir vėžiagyvius, moliuskus, kurie sudaro svarbę Europos akvakultūros dalį deš, buvo paskelbta tvarios akvakultūros strategija ir joje tai akcentuojama daug dalykų, su, užtikrinant tvarų požiūrį. Įtvirtinamos labai griežtos taisyklės, taisyklės reglamentuojančios vartotojų sveikatą bei ap, aptariamus e, gyvus organizmus. Tačiau pastaruoju metu akvakultūra Europoje mažai pasikeitė. Buvo pagaminama daugiau nei vienas milijonas tonų gaminių, produktų ir situacija nepasikeitė. Nesikeitė kurį laiką. Todėl 2007 prasidėjo konsultacijos, mes, kurias mes pradėjome tam, kad išsiaiškintumėme, kodėl niekas nesikeičia ir gamybos lygis neauga. Ir paaiškėjo štai, kas bendrai sutariama dėl to, kad Europa taiko griežčiausius reikalavimus aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos rytise. Po 2002 metų strategijos paskelbimo mes patvirtinome reglamentą, kuriame numatytas taip vadinamų egzotiškų uh, rūšių, nevietinių rūšių stebėseną, taip siekiant užtikrinti bioįvairovės apsaugą. Taip pat norėčiau pažymėti, kad mes norime, kad e, akvakultūra, kuri yra plėtojama Europoje, būtų tvari. Būtent apie tai, apie tokius aspektus kalbėjo ponas Stevensonas. Tai yra, nepamirškime, kokie reikalavimai taikomi ES ir pasaulyje šiuo klausimu. Tačiau norime, kad importas įvežamas ES būtų tokioje pat e, pozicijoje, kaip ir gaminiai gaminami ES. O įvežant gaminius į ES turime nepamiršti vartotojų sveikatos ir tiems gaminiams turi būti taikomi tokie patys reikalavimai tačiau e, produktai pagaminami už es ribų, pagaminami net, netaikant tokius pat griežtus reikalavimus kaip Europos Sąjungoje. Visiems reikia užtikrinti vienodas sąlygas, bet vėlgi e, maisto saugos klausimais padėtis yra kitokia. Reikia pasiekti, kad aplinkosauginiai standartai būtų taikomi visame pasaulyje. Norėčiau aptarti dar vieną klausimą iškeltą diskusijoje. Mes kalbėjome apie pašarus, taip pat apie taršos poveikį. Buvo paminėtas naujų maisto produktų reglamentas. Klonavimas, tas klausimas taip pat minimas e, pranešime. Buvo pateiktas klausimas. Kris Deivis, galbūt jūs dar norėtumėte pasitik, pasitikslinti savo klausimą. Prašom. Aš esu be galo dėkingas komisijai už pateiktus paaiškinimus, sako Kris Deivis. Komisijos savo dokumentuose teigia, kad reikia atsižvelgti gyvūnų apsaugos ir vartotojų apsaugos aspektus. Komisija sako, kad reikėtų vadovautis tais kriterijais, kurie nurodyti ES teisės aktuose. Bet kaip galima užtikrinti, kad importuotojai jų laikysis. Galbūt gal, reikėtų pagalvoti apie sertifikatus, kokios sertifika, sertifikatų sistemas jau dabar egzistuoja. Galbūt yra kažkokių kitokių priemonių, kurios galėtų panaikinti tos skirtumus tarp europinių standartų ir kitų valstybių standartų. Pane Delengė. Kągi, komisija iš vienos pusės kalbėjo apie vartotojų apsaugą, iš kitos pusės apie gyvūnų apsaugą. Aš suprantu, kad yra žymiai paprasčiau neleisti vežti produktų į Europą, jeigu kyla pavojus žmonių sveikatai. Kalbant apie visuomenę sveikatą, tai mes turime instrumentų, kurių pagalba galima uždrausti įvežti kai kurios produktus. Importuojamiems produktams turėtų būti taikomi ta, tokie patys standartai, kaip ir Europoje pagamintiems produktams. Aš norėčiau pasitirauti komisijos, kaip jūs ketinate tai kontroliuoti. Ar jūs galite kontroliuoti, kad iš Kinijos vežami produktai atitiks standartus? Na, o antrasis mano klausimas būtų štai koks. Aš esu jį pateikus ir raštu. Taigi mano klausimas būtų toks. Ar jūs esate pasirengę atlikti tyrimus? Ar jūs esate parengę, pasirengę ištirti, kaip gaminama ta pengasiaus filė, kuri patenka iš Vietnamo? juk joje yra įvairių sunkiųjų metalų ir taip toliau, tai turi neigiamą poveikį europiečiams. Taigi, štai kokie būtų mano klausimai komisijai. Pirmininkas, kągi, tikiuosi, kad dabar komisija atsakysi tuos abu klausimus, prašom. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, atsakysiu į paskutinį klausimą. Aš atstovauju Mari direktoratą, Nesanko direktoratą. Vis dėlto manau, kad vyksta įvairios inspektavimo programos. Konkrečiau nieko negaliu pasakyti, labai apgailestauju dėl to. Dabar dėl gyvūnų apsaugos ir vartotojų apsaugos. Kalbant apie gyvūnų apsaugą, Šiuo metu yra taikoma nauja direktyva dėl vandens gyvūnų apsaugos, jis skirta ir kovai su įvairiomis moliuskų lygomis. Toje direktyvoje yra numatyti įvairūs sertifikatai ir kaip kovoti taip pat su moliuskų lygų sukėlėjais. Tačiau tame, toje direktyvoje kalbama tik apie keletą lygų, kurios yra nurodytos direktyvoje. Uh, tos lygos kelia pavojų taip pat ir ekonominė prasme. Vis dėlto toje direktyvoje kalbama tik apie kai kurias gyvūnų rušis ir tik apie kai kurias lygas, ne apie visas lygas. Pasaulinė gyvūnų organizacija, Tarptautinė gyvūnų apsaugos tarnyba reglamentuoja įvairius gyvūnų apsaugos aspektus tarptautiniu lygiu. Toliau vartotojų teisų apsauga. Pagal dabartinę sistemą yra atliekami atsitiktiniai bandymai. Taip pat yra taikoma ir atitikties sistema Aš nežinau, ar inspektoriai šiais metais vyks į Vietnamą ar ne, bet aš perduosiu jūsų klausimą kitoms komisijos tarnyboms, kurios yra atsakingos už šios klausimus. Dar keletą žodžių. Ekonomikos dalyviai gali e, naudoti savanorišką sertifikavimo sistemą. Nuo praėjusiu metu taikomos ir ES normos. Ši sistema e, paremta savanoriškų normų taikymo sistemas, sistema. Importuotojas, naudodamasi savanorišką sertifikavimo sistemą, turėdavo įrodyti, kad jo produkcija atitinka kriterijus. Na, kalbant apie sertifikavimą, konkrečių tai mes tarptautiniu lygiu turėtumėm apibriežti, kas, kokie yra tie kokybės standartai. Vasario viduryje įvyks tarptautinė konferencija šiais klausimais, tačiau jūs tikriausiai suprantate, kad diskusijose bus kalbama tik apie minimalius kriterijus, nes ekonominės, socialinės sąlygos valstybėse labai skiriasi. Be abejo, komisija ir toliau norėtų tęsti šias diskusijas. Mes norėtumėm, kad ir kitos pasaulio šalis perimtų europinius kriterijus. Pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū, ponas Weisgerber. Ar pranešė norėtų dar kartą pasisakyti? Ačiū. Aš labai džiaugiuosi tokia išsame diskusija. Noriu padėkoti kolegoms už pasisakymus. Visiškai neseniai buvo diskutuota apie tai, ar apskritai tokio pranešimo reikia, tiksliau nuomonės reikia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vyko tokia puikia diskusija, kalbėjus, klausiausi labai atidžiai. Ką jūs sakėte? Jūs sakėte, kad aš pasirinkau neigiamas, neigiamą pošiūrį. Aš pripažįstu, kad su akvakultūra yra susiję ir teigiami aspektai. Žuvininkystės komitetas galbūt galėtų panagrinėti teigiamus aspektus. Aš norėjau daugiau dėmesio skirti neįgiamiems akvakultūros aspektams. Pernelyg intensyvi žvėjyba. Dar vienas iš neigiamų, krite... neigiamų aspektų. Aišku, reikia atsižvelgti visus aspektus. Buvo patiktas pasiūlymas šioje nuomonėje paminėti ir ekologinį ženklinimą. Puikiai idėja, aš jai pritariu. Daugelis kolegų kalbėjo ir apie nelygę konkurenciją su kitomis šalimis, apie tai kalbėjo ir komisija. Tai yra viena iš tų priežasčių, dėl ko aš į nuomonę įtraukiau ketvirtą punktą. Dėl to aš ir sakau, kad reikia leidimų naudoti tuos produktus ir juos pateikti rinkai. Naujų maisto produktų reglamentas yra susijęs su gyvūnų apsauga ir šis reglamentas gali išspręsti dalį problemų. Jeigu kolegos turi dar geresnių idėjų, tai pateikite jas, aš jūsų nekantrumu laukiu. Kažkas iš kolegų sakė, kad reikėtų kelti ir tokį klausimą. Kiek vietos reikia kiekvienai žuviai? Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie paralelę su vištų auginimu. Prisipažinsiu, neturiu konkrečių duomenų, pasitikslinsiu duomenis, daugelis gyvūnų apsaugos organizacijų tokių duomenų turi. Iš tikrųjų pritariu kolegoms, kad jeigu mes nagrinėjame tokią temą, tai reikia apie ją kalbėti iš esmės. Viena iš su akvakultūra susijusių problemų yra pernelyg intensyvi žvejyba. Ir galbūt tai taip pat reikėtų paminėti. Uh, Ačiū visiems už bendradarbiavimą ir dar kartą noriu pakartoti, kad pritariu praktiškai visoms idėjoms, kurios buvo išsakytos. Labai ačiū pranešėjai. Kaip matome, ši tema yra aktuali daugeliui kolegų. Pakeitimus galite teikti iki vasario antros dienos, balsavimas komitete vasario 23. Dabar eikime prie penkto ir šešto darbo tvarkės klausimų. Tai yra farmakologinis budrumas dėl vaistų. Tai yra vaistų paketo dalis. Pane McEvin yra pranešėja ir aš kartą jai suteikiu žodį. Čia. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu priminti tiems, kurie nedalyvavo ankstesnėje diskusijoje lapkričio mėnesį, kad šie du pranešimai svarstami kartu dėl farmakologinio budrumo. Tai yra sistema, kuri stebi vaistų saugumą, kai jiems išduoti leidimai. Komisija mano, kad dešimtis tūkstančių žmonių miršta arba susirga dėl nepageidaujamos reakcijos į vaistus ir todėl tai yra labai svarbus visuomenės veikatos aspektas. Žinoma, yra klinikiniai bandymai, yra taisyklės, kad šiuo kartais reakcijos pasireiškia vėliau arba dėl kombinacijos su kitais vaistais. Ir tik tuomet galima išryškinti problemas. Pavyzdžiui, neseniai įvykę atvejai dėl vyjoks vaisto vartojimo. Taip pat leidimus vaistams galima išduoti dviejopai. Vienas būdas yra per decentralizuotą procedūrą, kai e, valstybės narės pri, nu, priima kitų šalių išduotus leidimus. Ir kitas dalykas yra centralizuota procedūra, kai įmonė pateikia paraišką Europos vaistų agentūrai. Ir šiuo metu naujiems produktams yra reikalaujama naudoti centralizuotą procedūra, pavyzdžiui, biotehnologijų, vėžio, živ ir kitų lygų vaistams. Taisyklės pagal decentralizuotą procedūrą nustatytos reglamente, o centralizuotai procedūrai taisyklės taikomos yra išdėstytos reglamente 726. Komisija siūlo pakeisti tiek direktyvos, tiek reglamento taisyklės, tačiau klausimas, kurį bandoma spręsti, tai yra yra susijęs su abiem teisės aktais, todėl mano pastabos bus skirtos abiem teisės aktams. Gerai farmakologinio budrumo sistemai sukurti reikia e, geros ataskaitos sistemos, kur būtų pateikiami atvejai apie nepageidaujamas reakcijas, kad būtų galima subalansuoti pavojų, kurį kelia tam tikras vaistas ir galima būtų spręsti dozavimo problemas. Arba esant dideliai nepageidaujamai reakcijai, tai galima būtų nurodyti, kad vaistas būtų išimtas iš rinkos. Na ir tai, kaip pranešame apie nepageidaujamas reakcijas, kaip po to imamasi veiksmų, kaip e, viešusios institucijos priima tuos signalus iš visuomenės, iš gydytojų, iš E, vaistų bendrovių yra labai svarbu. Ir tam ir yra skirti šie teisės aktai, būtent kaip sukurti sistemą, kuri panaudotų tuos atvejus, ir, kai yra nepagėdojama reakcija, ir kaip tuo pasinaudoti, kad būtų galima apsaugoti visuomenę. Centralizuota sistema egzistuoja keletą metų, valstybės narės dirba jau kartu ne vienus metus, tačiau komisija pastebėjo, kad sistemą galima pagerinti, patobulinti ir todėl reikia peržiūrėti šios teisės aktus. Reikia priminti, kad kuo daugiau žinome apie nepageidaujamas reakcijas, tuo geriau. Todėl darbas europinių lygių yra labai svarbus, nes e, apie nepageidavimas reakcijas galima sužinoti daugiau, jeigu sukaupsime visą informaciją iš įvairių šalių į vieną bendrą sistemą. Per pastarosius kelis metus Europos komisija plėtojo tokį žinių rinkimo mechanizmą ir sukūrė duomenų bazę Judra Vigilance, kur renkami duomenys apie nepageidavimas reakcijas iš bendrovių ir e, valstybių narių viešųjų institucijų. Kalbant apie teisės aktų specifinius dalykus, norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių dalykų, kur aš pritariu tam, ką daro komisija ar kokius pakeitimus siūlo. Pirmojas rytis yra susijęs su komiteto struktūromis farmakologinio budrumo sistemai. Yra farmakologinio budrumo komitetas, tačiau jis gana silpnas. Komisija nori sustiprinti šio komiteto funkcijas ir siūlo įkurti naują mokslinį komitetą EME Europos vaistų agentūros viduje. Komisija siūlo kad tai būtų e, mokslinis komitetas, o ne valstybių narių atstovaujamas komitetas. Ir tam prieštarauja taryba. Pasiklausius valstybių narių argumentų, man atrodo, kad reikia, būtų, reikia įkurti atstovaujamą komitetą, valstybių narių atstovaujamą komitetą, nes turint galvoje didelį žmonių susirūpinimą sveikatos klausimais, tai aišku, kad kiekviena šalis nori dalyvauti šio komiteto darbe. Taip pat reikėtų jį papildyti dviem papildomais atstovais. Tai yra iš pacientų atstovavimo grupių ir e, gydytojų organizacijų. Tai yra normalu vaisto agentūros komitetuose. Jeigu pritartume idėjai, kad šis komitetas taptų labiau atstovaujantis valstybės narės, tuomet būtų galima pakeisti jo kompetencijos sritį Komisija numatė, kad tai tas komitetas renktų ataskaitas, kuris, kurios būtų perdodamas aukštesnio lygio komitetams ir koordinacijos grupėms pagal decentralizuotą procedūrą. Aš siūlau, kad jeigu būtų atstovama kiek ta valstybė narė, tuomet e, šis e, komitetas galėtų pats teikti rekomendacijas. Todėl būtų galima atskirti E, leidimų išdavimą ir ataskaitų rengimą. Taigi siūlau, kad šis komitetas teiktų rekomendacijas kitiems komitetams, kurios jie galėtų atmesti, tačiau e, iš esmės šis komitetas teiktų rekomendacijas. Antras klausimas yra susijęs su Judra Vigilance duomenų baze. Na ir daug diskusijų apie tai kyla e, taryboje, nes valstybės narės kuria savo sistemas ir po to pateikė šią informaciją Europos centrinę duomenų bazę. Jeigu aš būčiau ministras, norėčiau labai greitai sužinoti, pavyzdžiui, ar mano šalyje yra kažkokių nepageidaujamų reakcijų. Tačiau jie turėtų taip pat suprasti, kad reikia kaupti bendrai, bendrus duomenis ir kurti šią bendrą europinę duomenų bazę. Taigi aš siūlau kompromisą tarp to, ką siūlo komisija, tai yra, kad jeigu bendrovė sužino apie nepageidaujamą reakciją, ji turėtų šią informaciją pateikti tik tai Audrio Vigilance duomenų bazai. Aš siūlau, kad ši duomenų bazė tuo jau pat perduotų šią informaciją taip pat ir valstybei nariai kad valstybė narė iš tiesų tuo pat metu irgi sužinotų apie nepageidaujamas reakcijas. Man atrodo, kad e, daug diskutuosime dar su taryba apie funkcijas šioje sistemoje. Komisija siūlo, kad kaip šiuo metu vyksta tik tai apie rimtas nepageidaujamas variacijas pateikiama informacija centriniai sistemai ir siūloma keisti šią sistemą, kad apie visus atvejus būtų pateikiama šiai sistemai. E, aišku, yra susirūpinimo, kad gali būti perkrauta ši sistema ir turbūt suome reikėtų dar pasiaiškinti, taip pat ir su taryba, ar taip iš tikrųjų bus vykstant tolesnėms diskusijoms. Trečias rytis, apie kurią noriu pakalbėti, yra informacija pacientams. Čia yra šiek tiek prieštaringas klausimas, nes komisija mano, kad pacientai galėtų tiesiogiai pateikti kompetentingoms, kompetentingoms institucijoms savo turimą informaciją. Jeigu jie patiria nepagėdavimą reakciją. Taip jau yra ne vienoje šalyje, taip yra mano šalyje, Junktinėje karalystėje, jau seniai nuo 70-mečio Danijoje ir Niderlanduose taip pat. O Švedijoje ir Prancūzijoje informacija pateikiama pacientų organizacijom, kurios po to šią informaciją perduoda nacionalinėms institucijams. Pagal mano atliktus tyrimus ir aš šešėliams pranešėjams apie tai pasinčiau informaciją, manau, kad turėtume pritarti komisijos pasiūlymams Tačiau manau, kad to nepakanka. E, to nepakanka vien naudoti, kaip komisija siūlo, internetinės e, priemonės. Ši informacija turėtų būti pateikiama ir pacientams skirtose informacinėse lapeliuose, tai yra kur pateikti tokią informaciją telefonu ar panašiai, ne vien tik tai per internetą. Kitas rytis, kur yra prieštaringa, yra komisijos pasiūlymas dėl intensyviai stebimų produktų. Tai yra vaistai, kurie pateikiami į rinką dažnai pirmą kartą su tam tikromis sąlygomis. Ir bendrovės privalo atlikti tolesnius tyrimus ir per tą laikotarpį, kai bendrovės stebi savo produktą, žinoma, pacientai juos tuomet vartoja. Ir komisija nori sukurti sistemą, kad E, kad pacientai žinotų, jog jie naudoja tokį produktą. Kažkas turėtų būti parašyta apie tai informacinėme lapelėje. Na, aš suprantu, kad kai, kai kam atrodo, kad tai gali sukelti pacientų nerimą. Kiti sako, kad pacientai turėtų būti informuojami apie tokius vaistus. Žinau, kad kai kurios vaistų bendrovės, kuriomis bendravau, nėra patenkintos tokia mintimi. Girdėjau argumentų, kad jeigu pacientas pamatys kažką parašyta, jog šis e, vaistas yra intensyviai stebimas, jie nenorės jo vartoti. Tačiau visi vaistai yra susijęs su nauda ir pavojami. Ne vienas vaistas nėra visiškai sveikas ar a, e, saugus. Taigi, gerai pagalvojusi, aš galvoju, kad reikia pritarti komisijos pasiūlymui ir informuoti pacientus, jog jie vartoja uh, E, stebimą produktą. Nežinau, ar jį reikėtų taip vadinti ar kitaip, galima padiskutuoti. Tačiau nereikėtų tokio vaisto vadinti naujų vaistų, nes tai nebūtinai gali būti naujas vaistas. vaistas. Aš siūlau atkreipti paciento informaciją į tai, kad jis panaudojant juodą trikampį, apverstą juodą trikampį, jis jau egzistuoja ne vienoje šalyje tačiau tai yra informacija kol kas tik tai gydytojams. Manau, kad jis turėtų būti pateikiamas ir pacientams skirtame lapelėje. Dar vienas prieštaringas klausimas ir e, svarbiausia informacijos rezumė. Komisija sako, kad žmonės gaudami informacinį lapelį skirtą pacientams, e, ten pamato daug e, informacijos ir komisija siūlo, kad svarbiausia informacija būtų pateikta kažkokiuose remeliuose ar paryškintų šriftu. Pasklausius e, gydytojų e, e, nuomonės, tai susidaro nuomonė, kad tai, kas svarbu vienam pacientui, gali būti nesvarbu kitam, kaip galima atrinkti tuos svarbiausius dalykus skirt apie vieną vaistą. Tuo pat metu kiti sako, kad šiuo metu, kad informacinė lapelėje patikama tiek daug informacijos, kad e, nesinori to vaisto iš vis vartoti, nes atrodo, kad bendrovės patikė visą informaciją, kokią tik tai turi, kad tik tai apsisaugotų nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš juos. Aš, na, suprantu tokią nuomonę, tačiau nežinau, ar galime šią problemą išspręsti šiuose teisės aktuose. Kaip suprantu, EME pradeda konsultacijas dėl informacinio lapelio pacientui informacijos. Todėl aš dar tikiuosi išgirsti ir jūsų nuomonės, tačiau manau, kad sparstant tą informacinio lapelio klausimą reikėtų nepamiršti šio klausimo ir pagalvoti, kaip užtikrinti, kad tas informacinis lapelis būtų informatyvus, o ne nebūtų jame patikime tiesiog viskas, kas tik yra įmanoma. Dar vienas komisijos pasiūlymas reformai yra susijęs su skaidrumo stiprinimu, taip pat nacionalių portalų įsteigimu, kad būtų aiškiai žinoma, kas vyksta konsultacinėme komitete, kad žmonės galėtų sekti tas diskusijas dėl judro vigilance, vigilance duomenų bazės ir dalis informacijos turėtų būti teikiama viešai. Daug diskutuojama apie tai, kokią informaciją skelbti viešai. Junktinėse valstijose skelbiama daugiau viešos informacijos negu Europoje, todėl mes sveikiname komisijos pasiūlymą. Tačiau, žinoma, yra problemų dėl komercinės slaptos informacijos, aišku, yra klausimų dėl to, kas yra prasminga skelbti viešai, kas ne. Tačiau aš pritariu komisijos pasiūlymui ir pritariu viešųjų klausimų rengimui apie vaistus ir nepageidautinas reakcijas. Tai yra naudinga, tai daroma ne vienoje šalyje, taip daroma Junktinėse valstijose, taigi aš tam pritariu. Dar vienas klausimas, e, kurį iškelia kolegos, yra kaip finansuoti farmakologinio bundrumo darbą. Kai kuriuose šalyse šis šių komitetų kompetentingų institucijų funkcijos yra finansuojamos iš išdo, nes bijomasi, kad šis sritis gali būti užteršta, taip sakant, jeigu jų finansavimu turėtų rūpintis vaistų bendrovės. Mano šalyje taip nėra. Mūsų nacionalinė kompetentinga institucija finansuojama renkant mokesčius ir iš gamintojų, ir iš išdo. Rengiant naujus teisės aktus, parlamentas padalino finansavimą, e, tai yra dalį finansavimo skiriant iš komisijos biudžeto ir dalį iš e, mokesčio įmamo iš farmacijos bendrovių. Tikrovėje tai yra neteisingas padalymas, nes ME iš tikrųjų dirba su vienu biudžetu ir e, nagrinėjant kitų šalių patirtį, Švedijos, Junktinės karalystės patirtį, kur įmamas mokestis iš bendrovių, nekyla jokių problemų dėl farmakologijos budrumo nepriklausomybės. Man atrodo, kad e, komitete dirbančių žmonių nepriklausomumas užtikrinamas kitomis priemonėmis, būtent e, skaidrumu, kas dirba komitete, kai, kokias ataskaitas, kam jie teikia ir taip toliau. Taigi aš manau, kad galima pritarti ir komisijos pasiūlymui dėl finansavimo. Yra ir kitų klausimų, kurie detaliai yra išdėstomi, galbūt e, apie juos dabar neverta kalbėti. Taigi išdėšiu svarbiausius klausimus ir tikiuosi išgirsti kolegų komentarų. Ja, vielen Dank, uh, Linda McEffen, für den Bericht. Sicherlich. Labai ačiū pranešėjai. McEvan, iš tikrųjų šis klausimas labai svarbus, svarbu, kad vaistai būtų saugus ir užtikrinta visuomenės veikata. 27 valstybių rinkos daro bendrą rinką, taigi dabar 27 valstybės narės turi bendradarbiauti. Uh, tam, kad būtų užtikrinta vaistų sauga. Mes išgirdome, kokios yra silpnasios pusės, kokios yra spragos. Ir jeigu kažkas atsitinka vienoje valstybėje narėje, tai turi atgarsi ir kitose valstybėse narėse, kurios taiko tos pačius standartus. Dabar suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai, paskui kitiems komiteto nariams. Visų pirma, pane Pilara Ajūzas, prašom. E, Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ponai Makavan, kuri pristatė, kokie konfliktiniai klausimai gali iškilti svarstant šį teisės aktą. Ir bandome kurti tuo teisės aktų sistemą, kuri būtų naudinga visiems. Bendrais bruožais komisijos pasiūlymas, man atrodo, neblogas yra priimtinas ir ponė Mekavan, kaip jau sakiau, nurodė prieštaringiausius susijusius aspektus. Direktyvos bei reglamento pirmajame straipsnėje, ir čia pritarčiau pranešėjos išdėstam pasiūlymui, užtikrinti, kad tas patariamasis komitetas turėtų tam tikras galės, atsakomybę, e, vertinant riziką susijusia su farmakologiniu budrumu. Taip pat pritariu pasiūlymui, kad reikia valstybių narių atstovų, pacientų atstovų bei medicinos specialistų, kurie taip pat būtų atstovaujami. Pranešėja taip pat pasiūlė numatyti tam komitetui galimybę teikti rekomendacijas. EMEA vaistų agentūra gali atmesti mm, kažkok, uždrausti kažkokius vaistus tik tuomet, jeigu mokslininkai patikė įrodymų, kad tie vaistai kelia pavojų žmonių sveikatai. Noriu paklausti iš tai, ko jei tas patariamasis konsultacinis komitetas uh, nepritarė medicinos žmonėms vartoti skirtų vaistų komiteto nuomoniai, kas galiausiai priima sprendimą. Tuos tie klausimai svarstami, tačiau kas, kieno žodis yra paskutinis ir kas nuspręs, ar yra pakankamai e, įrodymų atmesti prašymą dėl, dėl leidimo vaistus naudoti ar ne. Dėl visų kitų dalykų aš sutinku ir uh, Kalbant apie duomenų bazę, taip pat pritariu poniai Mekevin, kad reikia užtikrinti galimybę valstybių narių kompetitingoms institucijoms susipažinti su tokiais duomenimis, ypač nepagidaujamos reakcijos atveju. Taip pat jos turi galėti mm, naudotis centrinės duomenų bazės duomenimis. Noriu paklausti, kokios techninės ir darbo mm, išteklių, kokie techniniai ir darbo išteklių pajėgumai bus prieinami, nes nėra taisyklių dėl tos duomenų bazės naudojimo. Dar, jos, dar yra neįrodytas jos veiksmingumas. Toliau informacija prieinama pacientui. Aš sutinku, kad čia reikia mm, taikyti kažkokį informacijos filtrą, nes ne visi pacientai e, turi tokias pat žinias, visų gebėjimai yra skirtingi ir gali būti, kad žmonės tiesiog gaus labai prieštaringos informacijos, kuri nieko nauja jiems ne, nesuteiks. Ir taip pat pritariu pasiūlymui, pranešėjos pasiūlymui dėl interneto portalų. Norėčiau pakomentuoti komisijos pasiūlymą įtraukti naują informaciją. Tai yra pagrindinės svarbiausios informacijos um, santrauka, kuri yra būtina, kurią būtina žinoti vartojant vaistą. Farmacija reglamentuojantis teisės aktai ir mes jau esame svarstęs šiuos klausimus Taigi reikia teikti tik tai svarbiausią informaciją, kuri būtų suprantama. Taigi, kalbant apie siūlymą pateikti suvestinę informacijos, man atrodo, kad tai nieko gero neduos, nes laboratorijos bus perkrautos, joms reikės e, įgyvendinti tą papildomą užduotį ta informacija, ta suvestinė nebus naudinga pacientui, nes ne, pacientas nebūtinai ją sugebės perskaityti. Žmonės tikriausiai labiausiai rūpi informacija apie, apie nepageidaujamą reakciją, o nepageidaujama reakcija m, mm, visiems gali iššaukti skirtingas vaistas. Taigi, jeigu pristatysime tik tai bendriausią situaciją, bendriausius faktus, tai gali būti, kad ta informacija bus visiškai neaktuali, visiškai nereikalinga. Taigi, kaip jau sakiau, tie, tuos informacinius pacientų lapelius dažnai sunku skaityti informaciją, sunku suvokti ir gali būti, kad mes dar labiau supainiosime žmonės. reikėtų, kad komisija dar kartą išnagrinėtų šį klausimą ir jeigu nuspręs, kad vis dėlto būtina, tik tokią informaciją pateiktų papildomą pasiūlymą. Pranešė taip pat norė, minėjo uh, siūlymą žymėti kai kuriuos vaistus juodu trikampiu. Man atrodo, kad tai yra ženklas suprantamas visiems ir kad tai yra geras pasiūlymas. Dar vienas dalykas dėl viešų sprendimų. Turime nepamiršti ir rizikos bei naudos santykio. Kalbu apie numatomą klausimą, apie viešosius klausimus. Ir manau, kad jeigu bus EME e atstovas, jie turėtų atsižvelgti ne tik į rizikos veiksnį, bet nepamiršti ir naudos. Ir nors kartais e, žmogus vartoja vaistus, kurie jam yra naudingi, tačiau kartais rizika, šalutinis nepakėdavimas poveikis yra nusveria tą naudą, kur, kur, kurią žmogus gauna naudodamas vaistą. Antonija Paravadova. Ačiū, ponia Parvanova. Pirmininkė, norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją ponę McEwan, parengus šį pranešimą. Aš pritariu, kad mes turime dėkti aukščiausius standartus tenkinančią sistemą ir kokybės sistemą. Aš pritariu visiems jos pasiūlymams, tačiau manau, kad pranešimo projektą dar galima pildyti kai kuriais klausimais ypač kalbant apie pagrindinius saugumo, skaidrumo ir pasitikėjimo principus. Manau, kad pasitikėjimo principas yra vis, aktualus visiems susijusiems e, dalyviams. Pacientas turi pasitikėti, tikėti, kad jis gydomas tinkamai E, kad jis, tink, kad jis geria tinkamus vaistus, kad jis turi žinoti informaciją apie galimą riziką ir naudą sveikatai. Ir mes neturėtumėme atimti motivacijos iš paciento, pavyzdžiui, nutraukti gydimą ar iš vis rinktis, nesirinkti kokio nors gydimo, nesirinkti kurių nors vaistų. Ir nacionalinės institucijos uh, taip pat turėtų pasitikėti turėtų galimybę pasitikėti tais teisės aktais, kuriais, kuriuos mes tvirtiname. Turiu pasiūlymų, kuriuos sugrupavau keletą grupių. Farmakologinis rizikos vertinimo komit, konsultacinis komitetas. Pasiūlymas dėl jo yra tinkamas. Uh, bet aš abejoju, ar 27 valstybių atstovai plus, plus dar 3 medikų, pacientų, remėjos atstovai iš 130 žmonių veiksmingai dirbs. Ar tuo atveju, jeigu šis prak komitetas ir e, žmonėms vartoti skirtų vaistų nuolatinis komitetas nuolatos nesutartų, kas spręstų tokius klausimus? Galbūt reikia numatyti kažkokią taikinimo procedūrą. Viešieji klausimai yra dar vienas būdas užtikrinti farmako e, loginio budrumo sistemos skaidrumą ir galimybę ją pasitikėti. Galime prisiminti jungtinių valstijų modelį, taikomą modelį ir kaip ten sprendžiami šie klausimai. Manau, kad žmonėms vartoti skirtų vaistų nuolatinio komiteto nariai bei prakomiteto nariai turėtų drauge renkti viešuosius klausimus. Tai naudingiau dėl to, kad tai duos našesnių rezultatų. Toliau kita priemonių grupė susijusių su pacientams skirtų informacinių lapelių jau egzistuoja informacijos santrauka. Ir atrodo, kad komisija negalėjo apsispręsti, kuri informacija yra svarbiausia. O informacija skirta pacientam informacinėme lapelyje informacija esanti paciento informacinėme lapelėje yra reglamentuojama kitame teisės akte. nes gali būti, kad ta informacija, kurią gaus, papildoma informacija, kurią gaus pacientas, bus suprantama ir aktuali mokslininkui, tačiau visiškai nieko neduos pacientui. Todėl aš siūlau išbraukti šį pasiūlymą. Dėl ypatingų spėjimų, dėl e, informacijos apie tai, kad vaistas yra aktyviai stebimas. Atrodo, kad pacientai susidarys iš ankstinę nuomonę, lygindami tuos vaistus su kitais vaistais, kurie, pavyzdžiui, nėra, kurių poveikis nėra aktyviai stebimas. Galbūt reikėtų kitaip suformuluoti tą perspėjimą. Aš pritariu siūlymui žymėti vaistus e, juodu trikampiu. Toliau nauja informacija bei informacija apie neseniai pastebėtą nepagidavimą reakciją ir jos išspausdinimas pariebintų šriftų. Vėlgi tai gali sukurti nepagidaujamą papildomą nusistatymą. Pacientai gali susidaryti netinkamą nuomonę apie tą vaistą. Tačiau e, galbūt reikėtų nurodyti informacinėme lapelėje, kad e, vaistus, vaistą naudoti leidimas išduotas, tačiau jis tiesiog, jo poveikis yra toliau stebimas. Kalbant apie e, konsultacijas su, su, su pagrindiniais veikėjais šioje srityje, galbūt reikėtų iš komisijos papildomo pasiūlymo dėl pacientui skirtos informacijos išplėtimo. Ir taip pat e, reikėtų susijęti darbą šioje srityje su pasiūlymu dėl teisės akto, dėl padirbtų e, vaistų. Dar noriu pasakyti keletą žodžių dėl, nepagi, dėl klausimo apie nepageidaujamą reakciją į vaistus. Manau, kad reiktų skatinti pacientus siūsti pranešimus apie nepageidaujamos reakcijos atvejus. Reikėtų tas duomenų bazės padaryti prieinamas visiems, ten skelbti aktualius dokumentus. Manau, kad kai kurie pranešimai pacientams gali būti labai svarbus, bet reikia spausdinti tik tai, skelbti tik tai tam tikras tų uh, ataskaitų dalis, nes e, kai kuriais atvejais tos ataskaitos, tie dokumentai yra tūkstančio lapų ilgio ir žmogui tai visiškai nereikalinga. Toliau ne, informacija apie nepageidaujamą reakciją ir jos teikimas e, institucijoms, kurios suteikia leidimą tiekti vaistus į rinką. Aš išvelgiu čia spragą ir manau, kad tos institucijos turėtų gauti informaciją, šią informaciją, nes tada jos galėtų nedelsiant sureaguoti. Ačiū. Merci beaucoup. Uh, Marina Janakut. Labai ačiū. Toliau Marina Nakutakis. Ist irgendwie nicht da. Panašu, kad nėra salėje. Tada pereiname prie Mišelio Raivazį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad šis pranešimas pasirodė pačiu laiku. Aš norėčiau padėkoti poniai McEvan už jos pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti komisijos parengtą tekstą. Uh, Man atrodo, laikas pasirinktas tiesiog puikiai, nes tiek direktyva, tiek ir reglamentas turėtų sustiprinti pacientų pasitikėjimų vaistais. Taip pat reikėtų užtikrinti ir geresnę stebėsenos sistemą. Pirmas svarbus žingsnis yra leidimų pateikti į rinką įvedimas. Gali būti taip, kad e, vaistas turės patekti į rinką labai skubiai išskirtiniais atvejais. Tai tada reikėtų numatyti išimtis. Neseniai tokia situacija atsitiko su vakcinomis ir mes supratome, kad vartotojai labai kreivai žiūri tas naujas vakcinas. Be abejo, daug kas priklauso nuo pasitikėjimo, daugelis vaistų gali turėti ir neigiamą poveikį. Kalbs pateikti rinką, e, reikia atlikti ir e, rizikos vertinimą. Taip pat reikia ir atitinkamų logistinių priemonių bei nacionalinių institucijų veiksmų. Jeigu vaistas turi kažkokį neigiamą šalutinį poveikį, apie tai turėtų būti informuojamos institucijos ir turi atsirasti apie tai įrašų domenų bazėje. Tarkim, gripo H1N1 atveju, kai kuriais atvejais ne visos valstybės narės um, buvo informuojamos apie tokius neigiamus poveikius. Tarkim, Prancūzijoje buvo paskėpyti 5 milijonai žmonių ir 3 tūkstančiams iš jų pasireiškė neigiamas poveikis kai kuriuose kitose valstybėse narėse tie skaičiai buvo visiškai kitokie arba, tarkim, buvo tiesiog institucijos apie tai neinformuojamos. Taip pat e, turiu pasakyti, kad e, vakcinų finansavimas nėra pats svarbiausias dalykas. Valstybė turėtų prisidėti prie finansavimo. Uh, Jeigu yra kažkokių tai uh, mokesčių, viskas tvarkoja. Bet reikėtų užtikrinti, kad nekils jokių interesų konfliktų tarp farmacijos bendrovių ir tarkim, laboratorijų. Toliau informacijos teikimo. Farmacijos laboratorijose, farmacininkų laboratorijose atliekami bandymai, bet dažnai apie juos nėra teikiam, teikiama pakankamai informacijos. Uh, Man atrodo, kad labai svarbu gauti visą informaciją tiek iš farmacininkų laboratorijų, tiek ir nacionalinių institucijų. Tai yra svarbu, norint užtikrinti farmakologinį budrumą. Mes Europoje siekiame didesnio skaidrumo, taigi ir informacija turėtų būti prieinama. Ekspertai turėtų turėti prieigą prie duomenų bazių. Duomenų bazėje turėtų būti kiek įmanoma daugiau duomenų, nes jeigu jie yra kodifikuoti, tai dažnai jų negalima pilnai panaudoti. Dėl naujų vaistų buvo siūlyta juos žymėti trikampiuku. Aš manau, kad vartotojas kai kuriais atvejais gali tiesiog ir nežinoti, kad tas vaistas yra naujas. Uh, Apskritai, apibendrindama galiu pasakyti, kad turėtų būti teikiama visa informacija tiek apie šalutinį poveikį, tiek ir apie vaistų naudą. Be abejo, yra tokių žmonių, kurie vaistų informacinio lapelio apskritai neskaito, bet yra žmonių, kurie ir skaito ir jie turėtų žinoti ir teigiamą vaistų poveikį. Taigi aš pasisakyčiau už tai, kad informacija būtų teikiama taip, kaip tai yra daroma dabar. Dar vienas svarbus aspektas tai yra nepriklausomumas. Ir čia aš norėčiau paminėti patariamąjį komitetą. Man atrodo, kad žmonės dirbantis tame komitete nėra tie patys, kurie dirba medicin... emėjoje, agentūroje komitetas turėtų vertinti šalutinį vaistų poveikį. Jeigu tas pats asmo dirba ir agentūroje, tuomet susikirstų interesai. Buvo siūlyta dėlio komitetą e, po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės. Aš manyčiau, kad reikėtų kurti tam tikras atskirus komitetus, kur dirbtų ekspertai, gydytojai ir taip toliau. Tai būtų geriau negu kad vienas delegatas iš kiekvienos valstybės narės. Aš manau, kad kolegijų struktūra visiškai pasiteisintų ir pati sistema keltų tada daugiau pasitikėjimo. Tai užtikrintų ir didesnį skaidrumą kuo didesnis skaidrumas, kuo geresnis informacijos prieinamumas, tuo labiau piliečiai pasitikės vaistais ir farmacininkų laboratorijomis. Pasaulinė sveikatos organizacija jau kritikavo farmacininkų laboratorijas, kai buvo gripo protrukis, buvo sakyta, kad tiesiog susikirto interesai ir mes ateityje tokių atvejų turėtumėm vengti. Labai ačiū, jau pasisakė koordinatoriai, vyko tikrai labai intensyvi diskusija. Dabar suteiksiu žodį Dagmarot Berent. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma greičiau. Galbūt vertėjai sugebės mane išversti. Aš e, labai atidžiai perskaičiau pranešimą, pripažįstu, kad tema labai sudėtinga, ji nagrinėjama jau 15 metų. Jau 15 metų mes siekiame farmakologinio budrumo, bet nelabai sėkmingai. Farmakologinis budrumas yra susijęs su vaistų saugumu. Ir dažnai vaistų saugumas priklauso nuo tiekėjų. Praeitie dažnai būdavo taip, kad tiekėjai netiekdavo pakankamai vaistų ligoninėms, vaistinėms ir taip toliau. dėl trečio pakeitimo. Ten kalbama apie komiteto sudėti. Vokietijoje mes turime tokį priežodį, kaip kad e, jauti paversti sodininku. Tikrai ne viskas yra įmanoma, nežinau, ar įmanoma būtų į tą naują komitetą siūsti valstybių narių atstovus, kurie neturi jokios patirties, kurie nėra kompetitingi. Dėl komiteto darbo. Čia turiu omenyje 8 ar 9 pakeitimą. Ten kalbama apie komiteto bendradarbiavimą su žmonėms skirtų vaistų komitetu. Na, aš konkrečios nuomonės dar šio klausimo neturiu. Dar penktasis pakeitimas dėl to juodojo trikampiuko. Jeigu aš būčiau vaistų gamintoja, tai aš nepateikčiau į rinką tokio vaisto, kuris dar nėra visapusiškai ištirtas. Pacientai nori gauti vaisto kiek įmanoma greičiau. Žif infekuoti jį daro spaudimą jau ne vienerius metus, jie nori vaistą gauti kiek įmanoma greičiau, tačiau vaistas dar nėra visapusiškai ištirtas. Jeigu vaistų gamintojas uh, turėtų uždėti tą juodą trikampiuką ant dar visiškai neištirto vaisto, tai aš to nedarė, nenorėčiau daryti, nes gali, tai galėtų pakengti mano reputacijai. Anksčiau kalbėjo kolegos yra teisūs. Vaistų informacinis lapelis yra labai svarbus dalykas reikia naujos vaistų informacinio lapelio formos, tai nebus lengva padaryti. Vis dėlto vartotojas turėtų galbūt gauti informacijos ir ant, um, ne tik informacinėme lapelėje, bet ir ant vaisto pakuotės. Ten turėtų būti nurodyta, kad, tarkim, vaistas dar yra labai naujas ir dėl to turėtų būti vartojamas atsargiai. Labai ačiū dėl emėja mokslininkų sintimo į komiteto dėl nenacionalinių atstovų. Įdomi buvo mintis. Toliau suteikiu žodį Peter Lyze. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai, poniai McEwen. Iš esmės galiu pasakyti tam, pritarti tam, ką sakė šešėlinė pranešėja Pilar Ajuza. Uh, turiu keletą pastabų. Kaip pacientas turėtų informuoti apie šalutinį poveikį institucijas? Čia aš laikausi skeptiško požiūrio. Jeigu gydytojai savo pareigų neatlieka, galbūt tada reikėtų numatyti tokią galimybę. Uh, Bet tada jau tai būtų sistemos silpnoji vieta. Paprastai santykis tarp gydytojo ir paciento turėtų būti toks. Pacientas turėtų aptarti vaisto vartojimą su gydytoju ir tada gydytojas turėtų pateikti informacijos apie neigiamą poveikį. Galbūt tiesiog vaistas buvo netinkamas dėl to, kad paaiškėjo, kad ligonis serga visiškai kitą lygą ir panašiai mes galėtumėm pagalvoti apie geresnį bendradarbiavimą tarp gydytojo ir paciento. Man atrodo, kad tai yra žymiai geriau negu kad e, galimybę pacientui pačiam informuoti institucijas. Nepakanka vartotojo informuoti vien tik internetu. Seni žmonės, kurie beje daugiausia naudoja vaistų, nelabai jau uh, sužavėti tuo internetu. Galbūt jie ir nerastų tos informacijos. Dėl tos juodos dėžutės. Mes to nenorėtumėm, nes Vokietijoje tai turėtų tam tikrą, tai reikštų ir tam tikrą neigiamą signalą. vaistai iš esmės nėra blogis, jie tiesiog turėtų būti teisingai naudojami. Dabar dėl informacinio lapelio. Jame yra paprastai nurodomi visi šalutiniai poveikiai smulkiomis raidėmis. Uh, informacinėme lapelėje visą laiką rašoma, kad vaistas turėtų būti vartojamas tik pasitarus su gydytoju ar vaistininku. Taip pat aš manau, kad lapelė reikėtų nurodyti, kas atsitiktų, jeigu vaistas nebūtų vartojamas reguliariai pagal instrukciją. O jeigu vartojant vaistą pasireiškia neigiamas poveikis, tai tada pacientas tai turėtų aptarti su gydytoju. Man komisijos pasiūlymas netrodo toks jau prastas, kad jį reikėtų iš karto atmesti. Galbūt reikėtų paraginti komisiją savo pasiūlymą patikslinti. Kokie yra esminiai kiekvieno vaisto bruožai? Aš manau, kad tai reikėtų patikslinti. Reikia daugiau konkretumo, nes kitaip gali atsirasti daug įvairių interpretacijų. Juristai turės daugiau darbo, mes to nenorime, mes norime, kad pacientas geriau suprastų informaciją lapelėje. Ačiū. Labai ačiū toliau Tomas Ormacht. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Farmakologinis budrumas yra labai svarbi tema. Paciento informavimas yra labai svarbus dalykas. Bet kas yra poveikis, kas yra šalutinis poveikis? Man atrodo, kad reikėtų sukurti geresnę europinę duomenų bazę. komitetas negalės dirbti veiksmingai, jeigu nebus sukurta gera duomenų bazė. Aš pateiksiu konkrečių pakeitimų šio klausimu. Aš manau, kad ne vien tik internetu, bet ir telefonu bei faksu pacientas galėtų būtent galėtų informuoti apie šalutinius poveikius. Ką reikėtų daryti, jeigu uh, pacientas naudotų vaistą ne pagal instrukciją. Kas tada būtų atsakingas, ar pacientas, ar gamintojas? Toliau dėl homeopatijos ir jai taikomų išimčių. Tai čia irgi pateiksiu pakeitimą. Taip pat aš norėčiau pasitirauti, ar pacientas galėtų informuoti faksu apie šalutinį poveikį. Pateiksiu pavyzdį. Vokietijoje panašus vaistai gali kainuoti skirtingai. Tarkim, Vieną kartą gydytas pacientui paskiria vienus vaistus, kitą kartą labai panašius kitus. Tarkim, pacientas pastebi, kad e, skiriasi vaistų kvapas ir jisai pradeda skūstis, prasideda tiesiog e, visa popierizmo grandinė. Dažnai būna ar taip, kad e, pacientai vartoja vaistus nereguliariai. Ir tada vaistas neveikia taip, kaip turėtų. Aš manau, kad gydytojai nereikėtų numatyti visapusiškais pareigos informuoti apie šaltinius poveikius, nes ir taip jam yra užkrauta didžiulė pareiga. Jūs kalbėjote apie skirtingą kvapą, bet gali skirtis ir vaisto skonis. Dabar suteikiu žodį Michael Trimopolis, prašom. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μακέβαν, για το... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai, ponė Makavan, už puikų dokumentą. Taip pat noriu padėkoti poniai Rivasi už pakeitimus ir pasiūlymus. Labai trumpai norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Atsakomybė už farmakologinį budrumą ir farmakologiniai reglamentai. jie yra suteikti komisijai ir jos e, skyriams, kurie atsakingi už visuomenės sveikatą. Man susidaro įspūdis, kad e, šiame pranešime yra tendencija kalbėti apie tai, kad medikamentai galėtų būti pateikti į rinką be visų tinkamų klinikinių testų nes manoma, kad farmakologinis budrumas jau yra pakankamas, yra atitinkamų komitetų, kurie tokį budrumą vertinama ir vaistus vertina. Tokiai tendencijai nepritartume. Mes atstovavome piliečiams. Todėl norime užtikrinti, kad leidimai tiekti vaistus į rinką būtų labai griežti, kad būtų visos būtinos taisyklės. Tam, kad e, vaistas turėtų būti terapinė prasme veiksmingas ir užkirstume kelią pavojams dėl naujų vaistų pateikimo į rinką. Europos sistem, komisijos e, farmakologinio budrumo sistemą reikia finansuoti iš valstybinių lėšų. Ir mums reikia užtikrinti, kad e, būtų nepriklausoma institucija ar įstaiga, kuri būtų atsakinga už farmakologinį budrumą. Būtina, kad nacionalinės institucijos taip pat prisimtų savo atsakomybės dalį dėl farmakologinio budrumo nepamirškime, kad mums reikia ir nacionalinio lygio įstaigų farmakologiniam budrumui, nes nepageidautinos reakcijos į vaistus turi būti užfiksuotos laiku ir informacija turi būti perduota atitinkamoms instancijoms. Visa sistema turi būti draugiška vartotojui, turi būti lengvai prieinama Duomenų rinkimas, aišku, mums gali pastarnauti, siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų informuoti tinkamai apie galimus neigiamus poveikius. Antra pastaba, kurią norėjau pateikti, yra poveikis aplinkai ir vaistų naudojimo pavojus. Aplinkosaugos agentūra sausio 13 dieną surengė ekspertų sustikimą ir pateikė išvadas kaip mokslinį pranešimą. Ten rašoma, kad e, vaistams išduodami leidimai ES turi atsižvelgti taip pat ir į, aplink, į poveikį aplinkai. Be to, reikia išnagrinėti visą galimą neigiamą poveikį, kurį kelia vaistai e, sveikatai ir aplinkai. Ir taip pat pranešime sakoma, kad e, vaistų atlikos turi būti paprastai deginamos. Europos komisija savo farmakologinio budrumo politikos e, rėmose turėtų pateikti savo išvadas dėl šio mokslinio pranešimo ir nustatyti taisyklės bei gairias siekiant apsaugoti aplinką. Tokiu būdu galėtume užkirsti kelią žalai aplinkai jau planavimo stadijoje. Taip pat būtina paremti nacionalinės kompetentingas institucijas, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų rinkami tinkamai, tie duomenys būtų pri, prieinami ir įtrauktų visus gydytojus, pacientus ir kitus. Toliau Orsas Šnelertas. Ačiū, ponė pirmininkė, labai dėkoju pranešėjai, klausimas yra iš tikrųjų sudėtingas ir sprendimą turime rasti greitai. Tačiau aš pritariu poniai Rodberent, kad komitetą turėtų, neturėtų sudaryti valstybių narių atstovai. Tai yra mokslinis darbas, jame turi dirbti mokslininkai. Jeigu, aišku, valstybės narės pasiūstų ir ten mokslininkus, tai būtų labai gerai, tačiau šalis neturėtų uh, diktuoti, kas turi dirbti tose komitetuose. Čia turime būti tvirti. Manau, kad visi sutarėme, kad reikia europinės duomenių, duomenų bazės ir tokius duomenis reikia rinkti europinių lygių. Tačiau man sunku suprasti, kaip ta duomenų bazė gaus a, informaciją iš pacientų. Na gerai, bet aš šiek tiek skeptiškai tai žiūriu. Jeigu tik tai vien tik tai pacientai turėtų teikti informaciją, tai nebūtinai ta informacija yra pagrista, nes pacientas visų pirma turėtų aptarti savo problemas su gydytoju ar vaistininku. Turime numatyti tam tikras kliūtis ar tam tikras taisyklės, kaip ta informacija būtų teikiama, kad e, piliečiai neinformuotų institucijos tiesiog apie viską. Kai prasidėjo keulių gripas, e, buvo skleidžiami gandai, kiek žmonių jau mirė kai tuo tarpu jie buvo mirę nuo kitų priežasčių, nieko bendro neturinčių su keulių gripu. Taigi turime būti atsargesni, kalbant apie tai, kaip informacija pateikiama į šią domenų bazę. Kalbant apie informacinius lapelius, na, mano amžiaus žmonių, žmogui e, reikia kartais vaistų ir jeigu bandau paskaityti tuos informacinius lapelius ir bandau surasti, kokią dozę man vartoti, tai labai sunku tokią informaciją lapelėje surasti. Manau, kad būtų gerai teikti tokią informaciją aiškiau. Nežinau, ar norėčiau matyti tą juodą trikampį ant lapelio, nes e, pacientas pamatęs e, tokį ženklą gali atsisakyti gerti tokius vaistus, nors jos jam paskyrė gydytojas. Todėl turime atsargiau elgtis su tą informacija. Man atrodo, pacientui užtenka pateikti pačią svarbiausią informaciją. Nepakanka šią informaciją vien skelbti internete, nes daugelis pacientų iš tikrųjų nenaudoja interneto. Reikia jiems suteikti ir kitokią galimybę teikti informaciją. Faksu, e, galbūt telefonu, net ir gydytojai ne visi naudoja internetą. Ačiū ir pask paskutinis kalbėtojas Karlas Šliuteris. Labai ačiū. Manau, kad e, daugiausia, svarbiausiai klausimai jau aptarti. Tačiau galbūt dar keletą nedėlių pastabų galėčiau pridėti. Manau, kad Linda Makavan yra visiškai teisi. Jeigu pasitaiko nepageidaujamų reakcijų, tai e, mes prastai ant vaistų randame gamintojo telefono numerį Ir turbūt būtų gerai skelbti taip pat ir e, valstybinių institucijų e, telefono numerius. Na, o kitas klausimas dėl skaidrumo susijusio su nepagidavimos reakcijomis. Na, tai parlamentas visą laiką yra už skaidrumą. Tačiau vieno dalyko nesuprantu, kodėl tokia didelė problema kelia tas juodas trikampis. jeigu numatytos sąlygos, kur galima naudoti tą juodą trikampį, tai e, daugelis žmonių galbūt iš vis niekada nesinaudos tą ES e, duomenų bazę, siekdami išsiaiškinti, ar vaistas naujesnis ar pavajangesnis, tačiau pamatęs juodą trikampį, žmogus bus atsargesnis, paskaitys tai, kas pateikta, visą informaciją Ir tuomet didėja galimybės išvengti nepageidaujamų reakcijų. Taigi, galbūt vaistą būtų galima iš tokio sąrašo tada išbraukti greičiau arba uždrausti vaistą, jeigu yra per daug e, nepageidaujamų reakcijų. Taigi nesuprantu problemų. Dar vienas dalykas, kurio nesuprantu, tai yra informat, tai, kad kad informacija apie nepageidavimus reakcijas turėtų būti patikta pacientams skirtame lapelėje. Ten taip pat galėtų, galima būtų paminėti labai retas reakcijas. Pavyzdžiui, jeigu mane išberia nuo vaistų nuo skausmo, tai aš paskaitęs lapelį pamatysiu, kad ten ir parašyta, kad mane gali išberti Ir jeigu ir kitiems tai pasitaiko, tai galbūt aš mažiau rūpinčiausi ar mažiau nerimaučiau dėl tokios reakcijos. Kaip žinome, kai kurie pacientai ima nerimauti greičiau negu kiti, jeigu įvyksta kas nors neįprasto. Todėl tokia sistema būtų iš tikrųjų palanki vartotojams. Na ir padalyk, paskutinis dalykas e, - poveikis aplinkai. Švedijoje turime sistemą, kuomet nepageidaujamos reakcijos yra suskirstytos keturias kategorijas pagal jų poveikį aplinkai. Ir yra numatyti trijų lygių informacija, numatyta trijų lygių informacija. E, kai pacientai gali E, pareikalauti, kad kažkas būtų ištirta detaliau. Pateikiama informacija gydytojams, pacientams ir techninės, techniniams ekspertams. Tai yra informacija pritaikyta konkrečiam skaitytojui. Man atrodo, kad tai yra labai gerai. Reikėtų ir šią problemą čia spręsti panašiai. Pavyzdžiui, gali būti bendras kažkoks nepagėdavimas poveikis žuvininkystėje, žemės ūkiai Taigi aš manau, kad šią idėją dar reikėtų panalizuoti ir apie ją pagalvoti, tai yra apie poveikį aplinkai. Komisijos atstovas, e, išgirdome klausimą jūs, galbūt galėtumėte atsakyti. Ačiū pirmininkė. Mm. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su pranešėja McEvan. Daug teigiamų komentarų buvo išsakyta mūsų pasiūlymo adresu. Galiu daryti išvaidą, kad komisijos pasiūlymas iš esmės jums primtinas ir jam pritarėte. Apie tai kalbama ir pranešimo projekte dėl centrinės duomenų bazės e, Ultra Vigilance, dėl ataskaitų teikimo, dėl e, pacientų informacijos teikimo, visam tam jūs pritarėte. Pranešėja siūlė užsibriežti šiek tiek ambicingesnius tikslus, negu kad tai padarė komisija mums būtų sunku argumentuoti prieš pakeitimą, kuris iš esmės atitinka komisijos pasiūlymą, tik dar labiau sustiprina kai kuriuos elementus. Norėčiau paminėti tokį pavyzdį kaip skaidrumas ir viešųjų klausimų organizavimas. Čia komisijos pasiūlymai yra pakankamai nuosaikus bet iš esmės mes žvelgiame tą pačią kryptimį. Mums nekiltų jokių problemų dėl papildomų elementų. Dabar keletas kontroversiškų dalykų. Visų pirma, tai yra komiteto, mokslinio komiteto sudėtis. Tarybos darbo grupėje šis klausimas jau kurį laiką svarstomas. Pagrindinis aspektas, kurį nuolat minė valstybės narės, tai yra informavimas apie riziką mes pritarėme tam, kad kiekviena valstybė narė turėtų atstovą, kuris galėtų informuoti visuomenę apie vaistų riziką tai kaip ir prieštarauja mūsų pasiūlymui, bet antra vertus mes tokį, tokią mintį suprantame. Savo pasiūlyme mes kalbame apie valdymo komitetą, ne valstybės narės, kurios skiria komiteto atstovus. Dar vienas skirtumas taip pat yra ir komiteto vaidmuo. Pranešime kalbama apie tai, kad komitetas turėtų būti vertinamas. Mes manome, kad tai yra gera mintis. Farmakologinio budrumo komitetas turėtų bendradarbiauti su žmonėms skirtų vaistų komitetu. Remiantis komisijos pasiūlymu, yra nurodyta, kuris, kuriam komitetui tektų svarbesnis vaidmuo. Farmakologiniam komitet, farmakologinio budrumo komitetui turėtų būti skirtas dides, svarbesnis vaidmuo, mes tam pritarėme, nes manome, kad tai padėtų kovoti su neigiamu uh, vaistų poveikiu mes pritartumėm stipresniam farmakologinio budrumo komiteto vaidmeniui. Toliau informacinis vaistų lapelis. Leiskite man priminti, kad kai 2007 metų gegušę buvo atvykęs į komisaras Verhoigenas buvo atvykęs į Europos parlamentą, jau tada jam buvo siūlyta, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl uh, informacinio vaistų lapelio pakeitimo. Tai yra tikrai sudėtingas dalykas. Informacinėme lapelė turėtų būti nurodytas galimas neigiamas šalutinis poveikis, taip pat jų pasireiškimo dažnis. Mes manome, kad reikia nurodyti tiek teigiamą, tiek ir neįgiamą vaistų poveikį. Dėl to mes ir siūlome tokį variantą. Taigi atsakau ponui Laser, iš tikrųjų reikėtų nurodyti tiek teigiamą, tiek ir neigiamą šalutinį poveikį. Pacientas galbūt kartais tiesiog net ir neperskaito visos informacijos lapelėje. Aš manau, kad komisijos pasiūlymą dar tikrai bus galima patobulinti, tam, kad būtų geriau paisoma paciento interesų. Norėčiau trumpai sureaguoti į išreikštą kritiką, visų pirma, finansavimas. Šiuo metu jau pastebimas vėlavimas dėkti Eldra Vigilance duomenų bazę. Tai yra dėl finansinių priežasčių. Ši duomenų bazė sunaudoja didžiausią viso finansavimo skirto domenų bazių dėgymui dalį. Turiu pasakyti, kad Nematau jokio interesų konflikto. Pramonės atstovai nėra, atstovų nėra jokiame komitete, kuris lemtų šios domenų bazės likimą. Taigi, mano požiūriu, ta rizika iš tikrųjų yra labai nedidukė dėl iš ankstinių leidimo. Iš ankstinių leidimų kai kuriems vaistams patekti į rinką. Čia galiu aiškiai pasakyti, kad mes jau turime instrumentų, kurie tam tikrose situacijose leidžia pakankamai anksti išduoti leidimą patekti, patiekti kai kurios vaistus į rinką, pavyzdžiui, kai kovama su itin retomis lygomis. Taigi mes tikrai neketiname čia nieko keisti. Pusiausvara išliks tokia, kokia yra dabar. Galiu jūs to patikinti. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Dėl tolimesnės procedūros. Dabar komisijoje yra tam tikras perinamasis laikotarpis. Paskirtasis komisaras sakė, kad ir jis yra suinteresuotas, kad kiek įmanoma greičiau būtų sustarta dėl farmakologinio budrumo. Taigi aš tikiuosi, kad ką tik įvykusios diskusijos rezultatai netrukus atsispindės ir popierėje. Ačiū už tai, kad jūs pritarėte svarbiausiems mūsų pasiūlymo elementams. Dėkuoju. Labai ačiū komisijai už komentarus. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Prašome, galite išsakyti savo baigiamasias pastabas. Noriu padėkoti kolegoms už išsakytus pastebėjimus ir už išvalgumą. Man atrodo, visi norime, kad sistema būtų maksimaliai gera e, ir sutarėme dėl bendro siekio patobulinti e, farmakologinio budrumo sistemą. Dėl praksudėties, kas turėtų būti tuo komiteto nariu ir kas neturėtų. Aš sutariu, pritariu Dagmarai. Žinau, kad e, sudėtinga dirbti komitetuose, kur yra visų valstybių narių atstovai. Ir na, pagalvojau, tikriausiai ten turėtų būti mokslininkai, tačiau išklausiau Emėjos atstovų tarybos narių pasisakymų ir aš supratau ir jų argumentus. Buvo minėta, kad į tą komitetą kaip nacionaliniai atstovai bus skiriami mokslininkai. Ir taryba jau pusę metų svarsto šį klausimą. Aš nemanau, kad tai yra pats svarbiausias klausimas. Mane tikrai šokiravo tai man atrodo, kad jie turėjo skirti laiko ir kitiems klausimams, kurie yra daug svarbesni. Na, bet aš galėčiau pritarti siūlymui, kad ten dirbtų visų valstybinarių atstovai, jeigu tai būtų mokslininkai ir jeigu jie dirbtų visuomeninio intereso vardan. Galbūt šiam komitetui reikėtų suteikti svarbesnį, didesnį vaidmenį, nes e, pagal dabartinę sistemą iš pokalbių su emėje supratau, kad farmakologinio budrumo komitetas neturi jokių įgaliojimų ir jis nedirba tinkamai. Man atrodo, mes norime, jeigu norime, kad jis tinkamai veiktų, turime suteikti jam galės e, teikti rekomendacijas Ir tikriausiai paskutinį sprendimą čia priims žmonėms vartotų skirtų vaistų nuolatinis komitetas. Tačiau jis neturi ignoruoti prak komiteto nuomonės. Taigi aš kalbėjausi su specialistais ir, ir jie savo siūlymą grindžia um, tokią nuostatą, kad būtent taip užtikrinsime, kad tas komitetas tinkamai dirbtų, nes nedirbtų ne valstybės tarnautojo mokslininkai. Taigi, manau, kad čia galime rasti kompromisą dėl galimybės pacientams teikti ataskaitas, pranešti apie poveikį. Aš nepritariu siūlymui suteikti žmonėms galimybę tiesiogiai kreiptis į EME. Man atrodo, kad reikia uh, nacionalinio filtro, nacionalinės institucijos, kurie rinktų informaciją. Ir tokia sistema yra. Jeigu užregistruojama žmogus pavardė, paskui galima pasitikrinti, išsiaiškinti, ar tai tikrai yra informacija apie nepageidaujamą reakciją į kažkokius vartojamus vaistus, bet visą žmonių teikiamą informaciją reikia apdoroti. Ir aš pasisakau už uh, na, nacionalinės institucijos, kad jos atliktų filtravimą, nes Europos vaistų agentūra gauna, gali teikti vertingos informacijos tik tuo atveju, jeigu jai bus siunčiama vertinga informacija. Tik tuo atveju tas uh, informavimas yra prasmingas. Dėl trikampio, dėl vaistų žymėjimo trikampių tas žymėjimas yra ant info, pacientui skirto lapelio, ne ant vaistų pakuotės. Aš nesu sveikatos apsaugos profesionalė, bet žinau, kad e, juodų trikampių žymimi gaminiai, kurie, kurių poveikis yra aktyviai stebimas. ir žinau, kad yra kitas žymėjimas, e, buvo siūloma žymėti vaistus žvaigždute, bet papildomai žymėti tuos vaistus žvaigždute, kurie, kurių poveikis yra aktyviai stebimas. Bet aš padariau išvadą, kad tai tiesiog dar labiau įves dar daugiau sumaišties. Taigi, na, aš ne, nesakau, kad primiktinai, kad būtinai reikia žymėti vaistus tuo juodu trikampiu, bet, bet tai naudinga, žmonėms tokia informacija būtų naudinga. Aš suprantu uh, tuos argumentus, kurie buvo išdėstyti, bet turi būti suteikta tokia informacija, o kaip jie tinkamai perteikti, kaip jie tinkamai pristatyti, dar reikia aptarti su taryba ir su kolegomis čia. Aš džiaugiuosi, kad komisija išaiškino situaciją, kad tarsi šiuo pasiūlymu bandoma pro užpakalinius duris prastimti sparčią vais, leidimo vaistams išdavimo procedūrą. Bet aš išklausiau komisijos atstovo pasisakymo ir nors aš nesu specialistė šios ryties, aš susidariau įspūdį, kad tai. Šis projektas, ne, šis teisės akto pasiūlymas neturės jokios įtakos e, leidimų naudoti vaistus išdavimo tvarkai. Galiausiai aplinkos sauginiai sumetimai, apie kuriuos kalbėjo Karlas Šiteris ir kiti. Tai iš tikrųjų tai, lab, tai labai svarbis rytis, poveikis vandeniui. Tačiau nemanau, kad čia tas pasiūlymas susijęs su tokiais klausimais. Galbūt komisijos atstovai galėtų atsakyti į klausimą, kokiuose teisės aktuose aptariami su aplinkosaugas susiję aspektai. Tai tiek būtų ir aš lauksiu pakeitimų. Kai tik tai bus pakeitimai, manau, sėkmingai dirbsime toliau. Labai ačiū pranešėjai ir kitiems kolegoms bei kolegiams, taip pat ir komisijai už šią intensyvą diskusiją. Pakeitimus galite teikti iki vasario 3 dienos 12 valandos. iki balandžio mėnesio įvyks balsavimas ir komitete. Dabar galime perėti prie paskutinio šios dienos darbo tvarkės klausimo. Jis taip pat yra labai aktualus. Tai yra falsifikuoti vaistai ir direktyvos pakeitimas. Marisa Matijas yra pranešėja ir iš karto jai suteikiama žodis, prašau. Obrigada, senhor Presidente. Uh, Antes de mais, quero, quero dizer que penso que esta proposta da Comissão uh, trata. Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisijos pasiūlyme nagrinėjama problema, kuri tampa vis aktualesnė piliečiams. Šis klausimas iš tikrųjų yra labai kontroversiškas. Ir aš bandau šį klausimą išnagrinėti savo pranešime. Komisaras Verhoigenas interviu, kuriam, kurį jis davė prieš vieną mėnesį Vokietijos laikrašį Die Welt, sakė, kalbėjo apie šį klausimą. Manau, kad tas interviu buvo išverstas į anglų kalbą ir aš galiu pacituoti anglų kalbą. Taigi komisaras Verhoigenas sakė, kad e, Europoje suklastotų vaistų skaičius vis labiau didėja. Komisija dėl to yra itin susirūpinusi per porą mėnesių Europoje buvo konfiskuota 34 milijonai suklastotų tablečių. Apie tai kalbėjo komisaras Verhoigenas ir šie skaičiai tiesiog pranoko mūsų pačius e, blogiausius lūkesčius. Uh, tarptų konfiskuotų vaistų buvo įvairių antibiotikų ir taip toliau. Ir vaistų klastojimas kaip turėtų būti e, baudžiamas. Taigi apie tai kalbėjo Ferhoigenas, aš perskaičiau tiesiog dalį interviu. E, Taigi mes iš tikrųjų turėtumėm kovoti su suklastotų vaistų pateikimu į rinką. Būtent dėl to mes ir norime pakeisti direktyvą, kad būtų lengviau iš prekybos grandinės pašalinti suklastotus vaistus. Darysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad mums pavyktų pasiekti šį tikslą, kad būtų užtikrintas didesnis pacientų saugumas. Norėčiau padėkoti visiems, kurie man padėjo renkti pranešimą. Aš nenoriu gilintis į savo parengto pranešimo detalės, galbūt tiesiog paminėsiu tuos elementus, kurie yra patys svarbiausi nagrinėjant tokią temą. taip pat paminėsiu tuos elementus, dėl kurių tikiuosi gauti jūsų komentarų ir kritikos. Be abejo, diskusijų metu jūs galite išsakyti pastabas ir apie kitus pranešimo elementus, galite tiesiog išsakyti viską, kas jums atrodo svarbiausia. Visų pirma, norėčiau paminėti teisinį pagrindą. Komisija savo pasiūlymę remiasi tuo teisiniu pagrindu, kuris susijęs su vidaus rinka. Aš manau, kad reikėtų patikslinti teisinį pagrindą ir numatyti dvigubą teisinį pagrindą. Suklastoti vaistai gali labai pakenkti ligonio sveikatai su kai kurie suklastoti vaistai yra tiesiog nuodingi. Tikrai tikiuosi, kad e, tai bus paminėta ir diskusijų metu. Toliau papildomos savokos šalia tų, kurias jau pasiūlė komisija. Aš siūlau naujų savokų ne dėl to, kad dar labiau suvelčiau komisijos pasiūlymą. Ne, atvirkščiai aš siekiu didesnio skaidrumo ir aiškumo. Noriu, kad pasiūlymas būtų visiems aiškesnis. Pasiūlymas turėtų būti suprantamas visiems priekybos grandinėje kiekvienas priekybos grandinės dalyvis turėtų žinoti, kas ką daro. Dėl to aš pasiūliau naujų savokų, kas yra suklastotas vaikstas, kas yra veiklioji medžiaga, kas yra eksipientas ir taip toliau. Taip pat kalbu apie prekybos grandinės dalyvius, darau skirtumą tarp prekiautojų ir tarpininkų. Nes iš tikrųjų čia jau kalbame apie skirtingą ekonominę veiklą. Dar kartą noriu priminti, kad teikiu tokį pasiūlymą, sekdama didesnio aiškumo ir norėdama išvengti vadinamosios pilkosios zonos, kuri likščiol yra didžiulė problema. Taigi aš siekiu aiškesnių savokų. Uh, Kuo aiškesnės bus savokos, tuo lengviau ir konkrečiau bus galima įgyvendinti šį teisės aktą. Toliau saugumo požymiai. Tai yra kitas elementas, kurį noriu paminėti. Receptiniams vaistams saugumo požymiai turėtų būti privalomi. Vis dėlto Manau, kad reikėtų numatyti galimybės gamintams greitai reaguoti aktualias problemas. Generiniai, receptiniai ir nereceptiniai vaistai gali būti klastojami. Vis dėlto iš viso to gaunamas pelnas, iš vaistų klastojimo gaunamas pelnas dažnai skiriasi. Tais atvejais, kai yra klastojami generiniai vaistai, tai pelnas mažesnis, nes tokių vaistų kaina yra mažesnė. Aš manau, kad generiniams vaistams saugumo požymiai turėtų būti privalomi. Komisijagi mano, kad kiekvieno atveju reikėtų atsižvelgti rizikos vertinimą. Šešėlinis šešėliniai pranešėjai pateikė pasiūlymą dėl saugumo požymių generiniams vaistams. Aš manau, kad ši idėja yra puikia. Ir aš laukiu ir kitų panašių pasiūlymų. Nereceptiniai vaistai. Čia aš siūlyčiau palaukti penkerius metus nuo teisės akto įsigaliojimo ir tiesiog per tos penkerius metus pasižiūrėti, kokius saugumo požymius būtų prasminga taikyti ir nereceptiniams vaistams. Taigi aš manau, kad reikia skirtingų vaistų kategorijų. Tokiu būdu pasiūlymą būtų galima įgyvendinti veiksmingiau. Taip pat turiu pasakyti, kad dabar dar trūksta įvairių duomenų apie įvairias vaistų grupės, taigi kol kas tikrai reikėtų daryti skirtumą dėl saugumo požymių naudojimo. Toliau internetinė priekyba. Kaip žinia, internetinė priekyba yra tas rytis, kur būtent daugiausia yra parduodama suklastotų vaistų. Kai kurios valstybės narės draudžia internetinę priekybę vaistais, kai kurios nedraudžia. Ir aš manau, kad būtent internetinės prekybos rytyje reikėtų daugiau aiškumo. Galbūt reikėtų imtis prevencinių priemonių ir užkirsti kelią suklastotiems vaistams patekti į priekybos grandinę. Bet bet kokiu atveju nereikia pamiršti ir tų plačiausių vartų, kuriais suklastoti vaistai patenka rinka. Tai yra internetinė priekyba. Taigi aš manau, kad Reikėtų geriau šviesti ir visuomenę apie vaistų priekybą internetu. Visuomenė tiesiog turėtų žinoti, kad būtent internetu yra didžiausia rizika nusipirkti suklastotą vaistą. Visuomenė reikėtų informuoti apie tai, kokio dydžio ta rizika. Ir Žmonės tiesiog turėtų žinoti, kad jeigu tam tikrais kanalais jie perka vaistų, tai tie vaistai gali būti suklastoti. Na, o kaip žinia, suklastoti vaistai gali turėti labai neigiamą poveikį sveikatai. Taip pat manau, kad vartotojai turėtų būti informuoti, kurie internetiniai priekybos tinklapiai atitinka europinius standartus ir kurie netitinka. Paimkime pavyzdžiui Junktinę karalystę. Ten vartotojai jau yra informuojami apie patikimus internetinius tinklapius. Karališkoji farmacininkų draugija būtent tokią informaciją vartotojams teikia. Ir aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys. Manau, kad kolegoms jau yra žinomi mano pakeitimai, kuriuos aš siūlau būtent šiuo klausimu. Aš manau, kad reikėtų užtikrinti ryšį tarp internetinių vaistų ir tikrų fiziškai egzistuojančių vaistinių. Tai viena iš galimybių. Aišku, egzistuoja daug įvairių galimybių. Aš nenorėčiau dabar iš esmės pradėti nagrinėti Junktinės karalystės sistemą. Uh, Galbūt tiesiog paminėsiu, kad reikėtų papildyti komisijos pasiūlymą būtent šioje srityje. Laukiu diskusijų šio klausimo. vaistų klastojimą reikėtų laikyti nusikaltimu, nes yra žalojama visuomenės veikata. Ir jeigu vaistų klastojimas yra nusikaltimas, tai reikėtų numatyti ir bausmes panašias, tarkim, į prekybą kvaišalais. Toliau kontrolė ir inspekcijas. Inspekcijos turėtų būti vykdomas pagal pasitvirtinusias, pasiteisinusias gamybos praktikas, būtų galima vadovautis tarptautiniais susitarimais. Nuolatinės kontrolės, atsitiktinės kontrolės, jos dažnai duoda gerų rezultatų, kontrolės kontrolių metu yra aptinkama suklastotų vaistų. Taip pat manau, kad reikėtų atlikinėti ir rizikos vertinimus. Dar vienas svarbus klausimas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tarptautinis bendradarbiavimas. Kaip žinia, prekyba vyksta tiesiog be sienų. Taigi, uh, Labai svarbu sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Reikėtų imtis daugia šalių priemonių, reikėtų rasti tinkamus daugia šalius mechanizmus, kad būtų galima aptikti vaistų klastojimo šaltinius ir mechanizmus, kuriais būtų galima kovoti su vaistų klastojimu. Tinklo kūrimas. Tame tinkle turėtų dalyvauti komisijos atstovai emėja valstybės narės. Aš manau, kad tai yra gera mintis tinklo dėka. Galbūt geriau suprastumėm pačią problemos esmę ir pavyktų lengviau problemą išspręsti. Dažnai yra skleidžiama kontroversiška informacija, kartais reikalingą informaciją sunku gauti arba ją pateikti, taigi aš manau, kad reikia geresnio bendradarbiavimo tarp kompetitingų institucijų. Nereikia kažkokio papildomo komiteto, tiesiog reikėtų geresnio bendradarbiavimo. Aišku, reikėtų ir teikti kasmetinės ataskaitas. Na, dabar paskutinioji mano pastaba, gerbiamas pirmininkė. Komisijos pasiūlyme nekalbama apie trečiosiom šalims skirtų suklastotų vaistų stebėseną. tiems vaistams, kurie įvešami į Europos rinką, yra tai taikomi griežtesni standartai. Tačiau į trečiasią šalis, pavyzdžiui, Afrikos ar Azijos šalis vežamiems vaistams tai taikomi žemesni standartai. Aš manau, kad šis aspektas taip pat turėtų būti trauktas į komisijos pasiūlymą, nes kitaip nėra įmanomas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad teisės tarnyba galbūt galėtų pakomentuoti kompetencijas, naujas kompetencijas atsiradusias po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Galbūt kai kuriais aspektais taip pat reikėtų, kai kuriuose vietose taip pat reikėtų pakoreguoti direktyvą. Na ir galiausiai noriu pasakyti, kad esu įsitikinusi, kad komisijos pasiūlymas tikrai yra labai naudingas. Ačiū šešėliniam pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Šis pranešimas yra pirmas pranešimas, kurį aš rengiu Europos parlamente. Ir be abejo, aš su dėkingumu priimčiau jūsų rekomendacijas, kritiką, pastabas. Ir be abejo, aš esu pasirengusi su jumis visapusiškai bendradarbiauti tam, kad mano rengiamas pranešimas iš ties pavyktų. Labai ačiū Marisa Matijas už šį pranešimą ir jo pristatymą. Tai yra pirmas jūsų pranešimas, pirmas stambus projektas. Linkiu Jums sėkmės. Toliau šešėlinis pranešėjas. Norėtų pasisakyti, prašom. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Marisa Matijos iš tikrųjų puikiai padirbėjo. Turiu pagirti taip pat ir komisiją, nes komisijos pasiūlymas yra labai geras. Apie tai aš kalbu nelabai dažnai. Yra dalykų, kuriuos galima pagerinti ir Marisa juos išdėstė ir norėčiau pratesti tai, ką jį pasakė. Svarbiausia yra pacientų saugumas. Ir kalbant apie pacientų saugumą, tai reikia galvoti apie tuos pavojus, kurie egzistuoja. Ir pritariu Marisai Matijas, kad svarbiausia, e, pirmiausia, kalbame apie receptinius vaistus. Ar tai būtų originalūs vaistai, ar generiniai vaistai. Jeigu yra gydytojo šašytas receptas. Tai yra, aišku, didesnis pavojus, jeigu palyginti su vaistu, kurį tiesiog išgerai nuo galvos skausmo. Ir tada nesvarbu, ar tai yra originalus vaistas ar generinis vaistas. Klausimas yra tas pats. Čia buvo kalbama apie penkerių metų laikotarpį, per kurį būtų galima apsispręsti, uh, ar galima įtraukti į taikymos sritį vaistus, kurie parduodami be recepto ar ne. Manau, kad galima palaukti tos penkerius metus. Taip pat pritariu mintims ir tam dėmesiui, kuris skiriamas apsaugos priemonėms. E, atsakamumas yra brangiai kainuoja, tačiau kitos e, apsaugos priemonės nėra tokios brangios. Na, žinoma, apsauga kainuoja ir gamintojai turi būti suinteresuoti tuo, kad e, pavojus kylantis pacientui būtų kuo mažesnis. Diskusija apie farmakologinį budrumą jau įstikinome, kaip svarbu, kad e, apie neigiamą poveikį būtų sužinoma kaip galima greičiau. ir jeigu kalbėsime apie priešvėžinius vaistus ar cholesterolio lygį mažinančius vaistus, ten, kur yra pavojus žmogaus sveikatai, tai apie tai turi būti sužinoma, ko galima, kuo, kuo greičiau. Mums reikia aiškios sistemos, reikia atvirai kalbėti apie problemas. Ir man visiškai nesvarbu, ką galvoja prekybininkai. Tačiau labai svarbu, kad apsaugos priemonės liktų ir būtų naudojamos. Ir man visiškai nesvarbu, ar panaudosime šį teisės aktą ar kitą, tačiau turime užtikrinti, kad visi naudotų tas pačias taisyklės. Na, bet svarbiausia problema yra, yra vaistai parduodami internetu. Džinas jau išlindo iš butelio. Kažkas prieš keletą metų pasakė, kad elektroninės vaistinės nebus gerai pacientams, nes nėra tiesioginio kontakto. ir kai kyla problemos, nėra žalos atlyginimo mechanizmo. Žinoma, kalbama apie tai, kad galima tokiu būdu sumažinti išlaidas, kaštus, tačiau džinas iš butelio jau išleistas ir, kaip sakė Matijas, dabar turime užtikrinti, kad būtų tinkamas tokių interneto vaistinių sertifikavimas. Pacientai turi žinoti, koks yra aiškus sertifikuotos interneto vaistinės tinklalapis, jie turi žinoti, tvirtai žinoti, kad, kad e, už produktus, e, kuriuos jie perka iš elektroninių vaistinių, jie gali išieškoti pinigus. Ir reikia, aišku, užtikrinti atsakamumą. Jeigu turite, turime reikalą su vaistu, e, kuris e, nieko nedaro, tai na, pacientas turi apie tai žinoti, o manau, kad paciento saugumas yra svarbesnis negu duomenų apsauga. Taigi reikia duomenų atsakomumo, reikia galimybių E, pasiekti pacientą, kad galėtume jį perspėti. Taigi, šie klausimai man yra svarbus. Na ir vienas dalykas, kurį minėjo ponia Matijas, į kurį aš žiūriu šiek tiek skeptiškai, tai yra patikrinimai. 12, 24, 27 pakeitimai neįtikina manęs, kad tai bus įmanoma padaryti. Kam atiteks šis darbas? ir kas už jį sumokės. Pati mintis nėra bloga. Žinoma, komisija turi savo inspektorius, tačiau jie neturi jų pakankamai. Aš pritariu 42 pakeitimo dvasiai, tačiau neįsivaizduoju, kaip tai veiks praktikoje. Pavyzdžiui, turime originalių ar generinių vaistų gamintojus, jie turi savo vidaus kontrolę ir tai yra svarbiausias kontrolės lygmuo. Man atrodo, turime užtikrinti, kad tokia vidaus kontrolė e, veiktų sklandžiai, nes nuo čia viskas prasideda. Na ir kiti klausimai. Įvairios apsaugos priemonės, įvairios jų kategorijos, galbūt mūsų nuomonės čia šiek tiek skiriasi. Devintame pakeitame kalbame apie skirtingas apsaugos priemonės skirtingiems gaminiams. Aš nelabai aiškiai čia suprantu, galbūt per mažai čia mes siekiame šį klausimą aiškiai išdėstyti, bet pradžiai tiek. Ačiū. Paraleliniai prekybininkai. Būtent šį jų klausimą mes norėjome išspręsti e, rengdami šį teisės aktą, nes jeigu gali sulaužyti pakuotę, tai gali suklastoti ir turinį. Viskas, aišku, yra, nėra taip paprasta, nes ir paraleliniai prekybininkai bando panaudoti tokias apsaugos priemonės manau, kad nereikėtų painioti skirtingų dalykų šioje diskusijoje. Nereikia, nereikia sieti būtinai pakuotės dydžio su apsauga. Na, toliau kitas mūsų šešėlinis pranešėjas yra Holga Krameris. Ačiū. Manau, kad vyksta tikrai reikalinga diskusija, nes visi parlamente sutarėme dėl to, kad tą klausimą būtina svarstyti. Prieš penkeris metus aš buvau tokioje pat situacijoje kaip ir jūs. Manęs paprašė parengti pranešimą. Nežinau, kas manęs laukia. Noriu pasveikinti jūs puikiai padirbėjus. Parengėte tikrai gerą pranešimą ir savo frakcijos vardu. Noriu pasakyti, kad mes tikrai jį paremsime. Yra keletas klausimų, keletas aspektų, dėl kurių turiu klausimų. Ir bet manau, kad galbūt tie klausimai išspręsti kitose teisės aktuose. Kalbant apie. Mes tikrai suprantame, kad egzistuoja padirbtų vaistų problema. Ne visiškai supratau štai ką. Pranešėja atskirai mini vieną medžiagų rūšį jeigu ji būtų įtraukta, tai reikėtų išplėsti e, teisės akto apriepti ir reikėtų apimti daugiau gaminių, ne tik medicininius gaminius. Galbūt taip užtikrintų pažangą ir tai įtvirtintų dar aukštesnius reikalavimus, aukštesnius nei tie, kurie jau galioja vaistų gamyboje. E, Manau, kad reikia numatyti reikalavimus pačiai gamybos grandiniai, siekti skaidrumo ir kontrolės joje. Taigi nesu tikras, ar čia einama tinkama kryptimi, o bendrais bruožais mm, man komisijos pasiūlymas atrodo aiškus, subalansuotas. Įtraukiant nuorodą į generinius vaistus susidaro įspūdis, kad mes ne, nesiūlome taikyti išimti, e, nu, nu, numatant jiem kainą, bet įtraukti juos kaip į, į, į taikyti jiems tą pačią vienodą procedūrą. Ir galbūt čia iškyla tam tikra rizika, nežinau, kaip tą klausimą reikėtų išspręsti. Man atrodo, kad generinė, siūloma gerinė, numatyti atskirą generinių vaistų kategoriją. Komisijos pasiūlyme tas atskirimas nėra toks aiškus, nes būtų originalūs vaistai, kurie e, nesuklastoti, gen, originalūs vaistai ir egzistuotų generinių vaistų, suklastotų generinių vaistų kategorija. Be abejo, šis teisės aktas turi apimti viską. Dėl interneto E, visi pastebėjimai pranešime, man atrodo, tinkami. Ir kaip ponė Rotberent minėjo, kai kurie aspektai yra susijęs su technologijų pažanga ir mes negalime tam procesui pasipriešinti. E, interneto svarba visą auga, tam pasipriešinti irgi negalime. Ir žmonės perkantis vaistus internetu turi suvokti, kad jie rizikuoja O mes turėtumėme informuoti pacientus apie šias to, to, tokios rizikos veiksnius. Pranešėja kalba apie sertifikuotus farmacininkus. Nežinau, ar yra kažkoks idealus sprendimas, ar atrodo, kad et, kokios nors etiketės e, suklastojimas internetu nebūtų sudėtingas dalykas. Bet galbūt komisija galėtų e, perspėti žmonės dėl tokių svetainių, kurios tikėtina parduoda suklastotus vaistus. Mūsų frakcija mano, kad šie mano išsakyti aspektai turėtų būti toliau ištirti, bet manau, kad mums pavyks per gana trumpą laiką susitarti. Ačiū. Marina Jakudakis. Ist nicht da, dann äh, habe ich äh, Michael Tramopoulos. Jos čia nėra. Toliau Michael Tramopoulos. Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Marisa Matijas už puikų pranešimą. Turiu pasakyti, kad pranešėja labai išsamei, kruopščiai išnagrinėjo temą, taigi tai labai palengvina ir mūsų darbą. Daugelis pakeitimų man yra primtini. ir aš jiems galiu pritarti. Vis dėlto turiu ir keletą pastabų. Man atrodo, kad į savokas reikėtų įtraukti ir paralelinės prekybos savoką. Internetinė prekyba turi ir tam tikrą ekonominę dimensiją. Ne vien tik visuomenės sveikatos elementą. Pone Matijas kalba apie tai, kad reikėtų atsižvelgti ir turimus patentus. turėtumėm užtikrinti, kad kad vaistai, kurie yra perkami internetu, būtų saugus. Komisijos pasiūlyme kalbama apie tradicinės vaisto tiekimo grandinės. Vis dėlto mes žinome, kad šiais laikais vis dažniau vaistai platinami ir internetu, taigi reikėtų imtis atitinkamų priemonių. Galbūt kai kurios priemonės nebūtų tiesioginės. Bet kokiu atveju reikėtų užtikrinti, kad priekyba internetu vyktų saugiai. Taigi, aš manau, kad būtų galima sudaryti tam tikrą internetinių priekybos tinklapių registrą, tam, kad būtų aišku, kas kokius vaistus gali platinti norėčiau pridurti dar vieną pastabą. Valstybės narės turėtų sistematiškai bendradarbiauti taip pat ir Europolę. Reikėtų imtis bendrų priemonių tarptautinių lygių, kad būtų kovojama su suklastotų vaistų platinam, platinimu internetu. Dar viena pastaba. Aš manau, kad reikėtų aiškios savokos, kas yra suklastoti vaistai. Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija galbūt galėtų pasiūlyti tokią savoką. Tai labai palengvintų valstybių narių bendradarbiavimą. Taigi aš čia pritariu panios Matijas pasiūlymui. Uh, Dar viena pastaba. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, kad reikėtų sugriežtinti kontrolę visoje priekybos grandinėje. Reikėtų kontroliuoti visus priekybos grandinės dalyvius. Netgi jeigu ir priekybos grandinė yra legali, vis tiek reikėtų sudaryti tam tikrą registrą ar sąrašą. 42-43 pakeitimai mums primtini, taip pat patinka ir pasiūlymas dėl sankcijų. Mes pritartumėm tam, kad suklastoti vaistai neturėtų būti eksportuojami. 30 pakeitimas, čia kalbama apie perpakavimą, čia reikėtų atsižvelgti į saugumo priemonės, saugumo požymius. Taip pat aš manau, kad reikėtų atitinkamai informuoti ir visuomenę. Tai padėtų kovoti su vaistų klastojimu. Man priimtini panios Matijas pasiūlymai. Aš manau, kad reikėtų užtikrinti ir ligonių asmens duomenų apsaugą. Na ir paskutinė mano pastaba yra ir vienas pakeitimas, kuriam negaliu pritarti. Tai yra 28 pakeitimas. Čia kalbama apie visus vaistus, taip pat ir generinius vaistus. Aš manau, kad visiems vaistams turėtų būti taikomas tos pačios saugumo priemonės. Be abejo, reikėtų atsižvelgti rizikos įvertinimą. Manau, kad saugumo priemonės turėtų būti taikomos visoms vaistų kategorijoms. Turime dar daug kolegų, kurie nori pasisakyti, todėl apribosime jų pasisakymo laiką dviemis minutėmis, nes ne, neužteks laiko. Peter Lyze. Äh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti panios Grosetet. Galbūt tiesiog pasakysiu tai, ką ir ji nori pasakyti, nes ji yra EPP atstovė. Jeigu man tai nebūtų leista, tuomet aš išsakysiu tik savo asmeninės pastabas. Pane Grosetet šiandien negalėjo pas mus atvykti, turi įsipareigojimų savo regione. Taigi aš pasakysiu štai, ką jau įvyko diskusija mūsų frakcijoje ir aš galiu pasakyti, kad pane Grosetet, taip pat ir visa frakcija mano, kad pane Matijas pateikė gerą pranešimą, tai yra puikus tolimesnio darbo pagrindas ir dėl to mes remiame šį pranešimą. Pane Grosete pritarė dvigubam teisiniam pagrindai, aš taip pat tam pritariu, mes pritarėme ir aiškesniems savokoms. Mes nekalbame apie produktų piratavimą mes kalbame apie tai, kad suklastoti vaistai gali būti ir nuodingi. Taigi mes manome, kad reikėtų aiškaus apibrėžimo, kas yra suklastoti vaistai. Dėl direktyvos išplėtimo ir įtraukimo priekybos grandinės, taip pat sankcijų įtraukimo, tam mes pritarėme. Šešėlinė pranešė taip pat tam pritarė pakeitimai dėl vaistų platinimo internetu. Čia panegrosetet siūlo pagalvoti apie trumpesnį pereinamąjį laikotarpį. Imko komitetas siūlė įsigaliojimą po šešių mėnesių. Man atrodo, tai per nelik ambicingas pasiūlymas. Galbūt galėtumėm rasti kompromisą, kuriame atsižvelgtumėm ir į Imko komiteto nuomonę. Dagmar Rodberent jau sakė, kad reikėtų kalbėti ir apie draudimą atidaryti vaistų pakuotę. Aš tam pritariu. Taigi dėl šių klausimų aš pritariu poniai Grosetet, bet yra ir klausimų, kuriais nepritariu. Dėl vaistų pakuotės praplėšimo galiu pasakyti štai, ką vaistų pakuotės dydžiai labai skiriasi, taigi manau, kad apie tai dar reikėtų diskutuoti. Dėl priekybos internetu pritariu anksčiau pasisakiusiems kolegoms. Teisingumo teismas suteikia galimybę valstybėms narėms iš viso uždrausti internetinę priekybą. Galbūt konstatuojamoje dalyje tai reikėtų paminėti. Na ir paskutinė mano pastaba. Mes turėtumėm užtikrinti ir vaisto atsekamumą. Pritariu poniai Ratperint. Taip pat reikėtų geriau informuoti pacientus. Esame susirūpinę ir dėl to, kad vaistų gamintojas gali piknaudžiauti informaciją. Jeigu jis žinos, kokie vaistai kokiam pacientui yra išrašomi, aš manau, kad čia reikėtų rasti geriau subalansuotą sprendimą, kad nenukentėtų asmens duomenų apsauga. Ačiū. Dėkoju, kalbėjote dvi minutės grosetet vardu. Ačiū Jums už tai, ačiū ir už savo nuomonės. You, ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad dar jums reikės pasimokyti mano vardo. Tai aš suprantu, kad jūs kviečiate mane kavos. Labai ačiū Marisai už puikų pranešimą. Jie atliko tikrai sunkiai įsivaizduojamą darbą, ypač dėl teisinio pagrindo pakeitimo, taip pat ir dėl konkrečių priemonių e, dėl prekybos internetu ir bendradarbiavimo bei muitinių pareigūnų mokymo. Trys dalykai. Kalbant apie internetą, reikia pasakyti, kad e, ne internetas parduoda produktą, bet ir klientas, kuris perka produktą. Pateiksiu jokingą pavyzdžių jokingą pavyzdį. Pabandykite nusiųsti pinigus ar kredito kortelę per DHL. Nepavyks, yra gera tam priežastis. Mes atvėrėme duris e, pavojingų prekių pardavinėjimų internetu ir dabar yra problema. Žmonių mokymo kampanija yra labai svarbi ir žmonės turėtų žinoti, kad labai pavojinga pirkti vaistus ne iš vaistinės šalia, o virtualiame pasaulyje. Dėl tiesioginio pardavimo nereceptinių vaistų ir generinių vaistų duomenys rodo, kad generiniai vaistai yra mažiau padirbinėjami negu nereceptiniai vaistai. Ir jeigu mes netaikysime nereceptiniams vaistams šių reikalavimų, tai turime uh, E, taip pat įsivaizduoti, kad generiniai vaistai mažiau padirbinėjami, tai yra mažiau negu vienas procentas visų vaistų. Arba išlaikome tos pačius reikalavimus ir tiems ir tiems, arba mūsų priemonės bus tai, e, tiesiog padidins vaistų kainą. Taigi, jeigu remsimės rizikos vertinimu, tai reikėtų taip pat įtraukti kainą kaip kriterijų. Ir paskutinis dalykas dėl pakavimo pakuočių. Apie tai reikia kalbėti, turint galvoje grafiką, nes mūsų teisės aktas nebus parengtas greičiau kaip per tris metus, o nacionaliniai teisės aktai įtrauks šios reikalavimus dar vėliau. Aš nesu mačiusi, kad būtų perpakojamas koks nors produktas, maisto produktas ar panašiai pavyzdžiui, ar automobiliai būna pakuojami ar nepakuojami, tačiau papildoma pakuotė yra apsaugos priemonė ir a, pažeistas, pažeista pakuotė, aišku, kelia pavojų mm, pacientui. Ačiū, ponia Parvanova. Aš atsiminsiu jūsų pastabą dėl pavardės ir dėkuoju iš kvietimą išgerti kavos. Toliau Janušas Aderis. Ačiū, ponia pirmininkė. Turbūt e, leisite man pasinaudoti truputį kitokiu metodu. Norėčiau užduoti pranešėjai klausimą. Pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Ir po to, kai jos atsakys, tada norėčiau tęsti savo pasisakymą. Kągi, užduokite šavo, savo klausimą ir pabaigoje jie atsakys. Atsakymas tikriausiai būtų vienas žodis arba skaičius. Neužtruktų labai ilgai. Mano klausimas yra štai toks. Ar pranešėja ir šešėlinė pranešėja žino, kokia suklastotų vaistų dalis parduodama internetu, nes aš klausinėjau įvairių ekspertų ir atrodo, kad tas skaičius yra 80 ar 90 procentų, tačiau esu išgirdęs įvairių skaičių. Tačiau aišku, kad daugiau kaip pusė visų vaistų parduodamų internetu yra suklastoti. Kodėl šis klausimas yra įdomus? Pone Matijas minėjo, kad pradinėme teksto variantą ir e, buvo cituojamas ponas Verhogenas, kuris paminėjo konfiskuojamų vaistų kiekį. Tačiau grįžtant prie komisijos pasiūlymo, tai ten neminima priekyba internetu. Na, o pranešėja norėtų, kad tai- apie tai būtų kalbama. Tačiau, man atrodo, jos pateiktas pasiūlymas neišspręs problemos. Aš siūlyčiau ieškoti sprendimo ta, tokiu būdu, kad valstybės narės turėtų žinoti, jog geriausia būtų iš vis uždrausti prekybą internetų vaistais. Ačiū. Judit Merkis. Ačiū. Norėčiau pagirti Marisą Matijas už puikiai parengtą pranešimą, nes jam tikrai buvo labai kruopšiai pasiruošta atsispindi ir vartotojų, ir pramonės atstovų nuomonės. Man atrodo, kad mes turėtumėme didžiausią prioritetą teikti žmonių sveikatai, bet noriu priminti, kad tai yra mm, pasiūlymas dėl kovos su, su falsifikuotais vaistais ir to neturėtumėme pamiršti kalbame apie piknaudžiavimą internetu ir pritariu Dagmaro Bėrant minčiai, kad turėtų egzistuoti saugių svetainių sąrašas. Pacientai turėtų būti informuoti, turėtų tokį, būti susipažinę su sąrašu, bet jie turi žinoti, kur tokios informacijos ieškoti. Taip pat reikėtų aiškiai atskirti bereceptinius vaistus ir vaistus parduodamus su receptais ir tik tai vaistai, kurie parduodami su receptais, turėtų, tik tai jiems turėtų būti taikomas šis reglamentas. Jau buvo minėtas e, suklastotų vaistų apibrėžimas, buvo minėta pasaulio sveikatos apsaugos organizacija. Ir kalbant, kalbėdami apie šį apibrėžimą, turėtumėme aiškiai atskirti e, dar du dalykus e, sąmoningai daromas klaidas ir gamintojų padarytas klaidas ar gamintojų pagamintus gaminius. Taip pat siūlau e, realistiškai vertinti galimybę atlikti inspekcijas. Negalime apsi, ats, apsidrausti, atsiriboti nuo viso likusio pasaulio. E, Mes turime sustiprinti sistemą, turime toliau atlikti inspekcijas, bet turime prašyti gamintojų taip pat prisimti atsakomybę, taip pat patikrinti šaltinį ir išsiaiškinti tai. Ačiū dabar Kalšliter. Aš žinau, kad kalbame apie svarbę problemą, bet turime pasistengti, kad mūsų, kad mūsų priemonės nepablogintų trečiųjų šalių prieigos prie generinių vaistų. Žinau, kad praeisiais metais čia iškilo problemų Brazilijai ir kitoms šalims. Ir kai, muitų, kai muitinės sprendžia tokius atvejus, jie, kad jos netmestų tų vaistų siuntų, kurie, kai tai nėra padirbti vaistai. Pranešiai noriu pasakyti, kad noriu kai ką pasakyti dėl trečiojo pakeitimo. Jūs sakote, kad reikia vengti e, šio teisės akto poveikio intelektinių teisų apsaugos e, taisyklėms. Tačiau tų sričių visiškai atskirti negalima, nes kartais originalus vaistai būna labai brangus ir dėl to ir atsiranda nelegali prekyba jais. Jeigu reformuotume patentų iš, išdavimo sistemą, ypač kalbant apie mažai tirtas lygas. Ir užtikrinti e, tyrimų finansavimą, paskatas finansuoti tyrimus, tuomet galbūt gamintojai galėtų vaistus gaminti daug, žemė, daug mažesnėmis išlaidomis. Ir tada nebebūtų Mm, erdvės nelegaliai prekybai klestėti. Galbūt reikėtų paprašyti komisijos parengti studiją, kurioje būtų išsiaiškinta, kaip kainų skirtumai atsiliepia gamybos kaštams, taip pat kaip, kaip, kokį vaidmenį čia vaidina patentai ir intelektinės nusavybės teisų aspektas. Galbūt tai galėtų būti papildoma priemonė, kovojant su, su falsifikuotais vaistais. Für mich, dass die Uhren in diesem Parlament alle unterschiedlich gehen und alle falsch gehen. Ačiū. Ačiū. Atrodo, kad visi laikrodžiai parlamente rodo skirtingą laiką ir staiga paaiškėjo, kad yra šiek tiek daugiau valandų nei rodo laikrodis. Dabar norėčiau paprašyti komisijos atstovo kalbėti nelgiau kaip penkias minutės ir atsakyti kuriuos užduotus klausimus. Vier Minuten. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu nelgiau kaip keturias minutės, pasistengsiu kalbėti glaustai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Matijas. Taigi labai trumpai apie pranešimo turinę. Man atrodo, kad pasiūlytos priemonės dėl internetinės priekybos yra tinkamos. Nemanau, kad komisijai kiltų sunkumų dėl to, mes tam galime pritarti. Kol kas nėra priemonių skirtų internetinės priekybos harmonizavimui, taigi komisijai dėl to nekils problemų. Dėl inspekcijų. Norėčiau pasakyti, kad pranešime yra vienas aspektas, kuris gali turėti labai plačių pasiekmių ir kurį dar kartą reikėtų apsvarstyti tai yra veikliųjų medžiagų, pagalbinių medžiagų, atsiprašau, arba eksipijantų įtraukimas. Čia jau kalbame apie kiek kitokią rizikos grupę negu kad veikliosios medžiagos. Taigi aš manau, kad čia reikėtų būti labai atsargiems. Dabar sankcijos. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, Europos taryba bando patvirtinti konvenciją diskusijos ir darybos jau labai toli pasistumėjusios į priekį, taigi galbūt mums nereikėtų sukurti konkuruojančių teisiškai saistančių nuostatų valstybėms narėms. Dabar dėl falsifikuotų vaistų savokos, dėl to mums nekyla jokių problemų. Saugumo požymių klausimas. Man kiltų problemų, jeigu skirtingoms vaistų grupėms būtų nustatytos skirtingos saugumo priemonės. Man atrodo, kad būtų labai sunku atlikti poveikio įvertinimą atskiroms vaistų grupėms, taip pat labai išauktų ir tokių priemonių gyventinimo kaštai. Būtų labai sunku patikrinti ir visas vaistinės bei supermarketus. Uh, Taigi, aš manau, kad pasiūlytas sprendimas pernelik sudėtingas. Na ir galiausiai įsigaliojimo klausimas. Be abejo, visos saugumo priemonės turėtų įsigalioti kiek įmanoma greičiau. Galbūt reikėtų šiokios tokios diferenciacijos. Aš manau, kad ir kalbant apie inspekcijas reikėtų pasirinkti realistinį požiūrį. Trečios valstybės nar, trečiosios valstybės narės taip pat turi pasirengti tam, kad mes numatysime kažkokias naujas priemonės importui. Nors ir kaip norėtumėm, kiek įmanoma, greitesnio įsigaliojimo, turime būti realistai. Inspektoriai dažnai yra iš Europos tarybos arba iš valstybių narių. Ir reikėtų, aišku, vertinti ir turimus išteklius ar tie ištekliai pakankami, kad situacija sparčiai pagerėtų. Mes siūlome vykdyti inspekcijas, tačiau inspekcijas vykdytų ne komisijos ekspertai, taigi turime būti realistai. Mes pasisakome už griežtą kontrolę, taip pat pasisakome ir už tai, kad trečiosios šalis prisimtų savo atsakomybę vis dėlto dėl importo priemonių. Mes turime būti realistai. Kalbėjau lygiai keturias minutės. Labai ačiū. Ačiū komisijai už pasisakymą. Dabar baigiamosios pastabos iš pranešėjos lūpų, prašom. Muito obrigada, antes de mais, a todos. Four minutes, yes. Uh, obrigada a todos. Claro que em quatro minutos não vou conseguir uh, responder. Labai ačiū visiems Žinoma, per keturias minutės negalėsiu visiems atsakyti. Tačiau esu labai patenkinta šią diskusiją, nes atrodo, yra daug vietų, kur mes sutarėme. Dėl kitų klausimų dar galėsime padiskutuoti. Ir tokie klausimai yra aiškus. Todėl tikiuosi, kad bendradarbiavimas ir toliau tęsis dėl pateiktų pakeitimų. Na, aš manau, kad pakeitimai dėl apsaugos priemonių kol kas jų klausimas užšaldytas, taip pat ir klausimas dėl inspektavimo. Norėčiau paprašyti patikslinti, kokius straipsnius reikėtų pakeisti atsižvelgiant į Lisabono sutarties įsigaliojimą. Na ir paskutinis dalykas. Matau, kad komisija pritarė interneto klausimo iškelimui Man malonu buvo tai išgirsti. Tai, buvo, tai buvo vienas iš jautresnių klausimų, todėl komisijos pozityvus, pozityvi nuomonė yra puikiai žinia. Na, o dėl patikrinimo ir inspektavimo, tai negaliu atsakyti visiems, bet iškirtau, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis dar aptars šį klausimą su trečiųjų šalių e, institucijomis, galbūt neaiškiai viskas supratau, tačiau iš esmės supratau, jog pagrindas tolesnėms diskusijoms yra. Na ir mums dar teks aptarti specifinius apsaugos priemonių klausimus. manau, kad lengviau bus bus lengviau spręsti problemas pasinaudojant turimais duomenimis. Na, nenoriu kalbėti per ilgai, nes, man atrodo, kalbėjau pakankamai ilgai pirmą kartą. Ir, aišku, man bus malonu gauti jūsų daugiau dar pastabų ir galėsime toliau diskutuoti. Labai ačiū, pakeitimus teikite iki vasario 9 dvyl... dienos 12 valandos, balsavimas komitete vyks balandžio mėnesį. Kągi, baigiame šios dienos posėdį, rytoj 9 ryto susitinka koordinatoriai, o posėdis